Sì. Cari colleghi, se per favore prendete posto, possiamo iniziare il nostro incontro. Mėly kolegos, norėčiau paprašyti atsisėsti, pradėsime posėdį beveik laiku. Dar kartą prašau atsisėsti, mūsų darbo atvarkė gan išsami šiandien aptariami klausimai yra tikrai labai svarbus ir mums prireiks visos galimos koncentracijos. Susitelkime. Mūsų posėdis yra verčiamas į visas kalbas. Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti tarp parlamentinio komitetų posėdžio dalyvius Šiandien kalbėsime apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Diskusijose dalyvaus e, tikrai daug kolegų atvykusių iš įvairių šalių ir ši diskusija tikrai yra labai savalaikė, nes uh, atskirų institucijų darybinės pozicijos po truputį išaiškėja, aiškėja ir konfliktiniai klausimai. Jūs žinote, kad teisėje kuros aktų paketas dar nėra patvirtintas. Susijęs su Europos išorės veiksmų tarnybos teigimu Ir formalus pasiūlymas dėl darbuotojų statuto taip pat dar nėra patvirtintas, kaip numatyta Lisabonos sutartyje. Aišku, neformalios dėrybos dėl šio statuto jau vyksta. Ir mes šiandien kaip tik aptarsime svarbiausius klausimus susijusius su išorės veiksmų tarnybos teigimu. Nesigilinsiu į smulkmenas, iš karto suteiksiu žodį ekspertams ir pranešėjams. O pirmiausia, aišku, dar noriu pasakyti, kad išorės reikalų, užsienio reikalų m, mm, politika yra itin svarbi, jis svarbi ir valstybėms narėms. Mums Labai svarbu sutarti, labai svarbus vienbalsiškumas priimant e, išorės politikos sprendimus, nes tie sprendimai dažniausiai susijęs su mūsų sąjungininkais, su mūsų priešininkais e, ir jie atspindi mūsų visų solidarumo išraišką. Visi suvokiama, kokie iššūkiai mūsų laukia kiekvieną dieną. Kita vertus, žinome ir kiekvienos valstybės narės pozicijas. Iš to žinojimo gimsta poreikis bendradarbiauti ir formuoti vieną bendrą politiką. Be abejo, svarbiausia yra gebėti daryti poveikį ir e, gebėti pakeisti tuos dalykus, kurių viena valstybė ne, negalėtų pakeisti. Pavyzdžiui, um, priimant Kroatiją į Europos Sąjungą, šis noras atsispindi ne tik atskirų valstybių e, veiksmuose, tačiau visos Europos Sąjungos pozicijoje. ES atstovai stengiasi kalbėti vienu balsu ir jungtinėse tautose. Ir taip formuojame mūsų užsienio reikalų politiką. Europos komisijos ir tarybos institucijos taip pat glaudžiai bendradarbiauja. Ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai svarbus vaidmuo yra skiriamas ir nacionaliniams parlamentams. Taigi kompetencijos tarsi pasislenka ir formuojant tikrą jau užsienio reikalų politiką dalyvauja jau ir nacionaliniai parlamentai. Mes kaip parlamento nariai privalome rūpintis, kad būtų užtikrintas tinkamas skaidrumas ir kad Europos išorės veiksmų tarnyba būtų atskaitinga ir Europos parlamentui. Ši tarnyba turės e, kompetencijas, kurios anksčiau buvo priskiriamos tik komisijai. Šioje tarnyboje yra numatyti ir tarp vyriausybiniai padaliniai, kurie nebus atskaitingi parlamentui. Šios naujosios e, išorės veiksmų tarnybos e, veikla bus plečiama. Na, o mūsų parlamentas glaudžiai bendradarbiaus ir su vyriausiaja įgaliotinę. Taigi, tiek mūsų parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai galės kontroliuoti vyriausiosios įgaliotinės veiklą. Tai yra labai svarbi e, tema. Be to, e, visai neseniai kartu su ES prezidentu Stoholme aptarėme šios klausimus. Šie klausimai bus aptariami ir kitą mėnesį bendrose susitikimuose. Taigi mūsų laukia naujos galimybės formuoti naują užsienio reikalų politiką, ją formuojant skaidriai, atsakingai, stengiantis, kad ši politika taptų artima ir mūsų piliečiams. Dar noriu tarti keletą žodžių apie užsiregistravimą į kalbėtojų sąrašus. Ant savo stalų rasite lapus, į kuriuos galite užrašyti savo pavardės. Parašykite, iš kokios institucijos jūs esate atvykę ir kokią temą norėsite pasisakyti. Kaip matote, šiandienos diskusijos yra padalintos į dvi dalis. Ir kad kad mūsų diskusijos atitiktų visų lūkesčius ir visų galėtume išklausyti, norėčiau jūsų paprašyti kalbėti neilgiau nei tris minutės. Tiek norėjau pasakyti, o dabar perduosiu žodį kolegoms. Pirmiausia, Kris, ambasadoriui Kristofsen, kuris yra e, baronienės Ashton atstovas. Tada suteiksime žodį pranešėjams Brokui ir Ferhofštadui. O tada prasidės bendrosios diskusijos. Dabar žodis ponui ambasadoriui. Much, Mr. Ačiū, pirmininkė. Dėkui ir už šią galimybę tarti keletą žodžių apie mūsų viziją, apie tai, kaip mes matome Europos išorės veiksmų tarybos įkūrimą. Aš norėčiau iš pradžių pasakyti, kad vyriausioji įgaliotinė Ashton apgailestauja, kad negalėjo atvykti. Deja, jie turi kitų apsilankimų užsienio šalise, tai reiškia, kad jo šiandieną Briuselėje apskritai nėra. Jūs, pirmininkė, teisingai pastebėjote, kad mes dabar išgyvename labai svarbų momentą. Manau, kad lūkesčiai tiek ES viduje ir taip pat tarp mūsų partnerių visame pasaulyje dėl to, kad būtų įkurta Europos išorės veiksmų tarnyba, yra labai dideli. Galbūt kai kas turi pernelik didelių lūkesčių dėl to, kaip greit galima, bus, mums pavyks įsteigti šią tarnybą. Mes beveik kiekvieną dieną susilaukėme klausimų, kada šis naujas žveris pagaliau gims Sakiau, kad lūkesčiai dėl, dėl to, kaip greit pavyks e, į ją įkurti, kartais yra pernelik dėlį, nes ši užduotis yra labai sudėtinga. E, ši, e, ši tarnyba vyriausiai įgaliotiniai suteiktų keturias funkcijas numatytas pagal Lisabonos sutartį ne tik dvi funkcijas, apie kurias kalbėsime. Ta funkcija, kurią turėjo anksčiau ponas Solana, būtent užsienio ir saugumo aspektas, kartu su užduotimi, kuria, už kurią buvo atsakinga komisarė, atsakinga už, už, už išorės politiką. Tačiau, ponia Ašton, be to dar turės dvi papildomas užduotis. Pirma, ji bus nuolatinė užsienio reikalų tarybos pirmininkė. Tai jau pat savaime yra beveik darbas pilnu etatu, kadangi užsienio reikalų taryba reiškia ne tik tai, kad reikia dalyvauti susirenkant e, per tos tarybos sesiją, bet taip pat ir vykdyti įvairiausius įsipareigojimus ir pareigas Europos parlamentui ir trečiosiom šalims. Taip pat ji turi dar vieną naują funkciją, kurios anksčiau apskritai nebuvo, būtent užtikrinti išorės politikos e, nuoseklumą, pradedant ekonomiką, baigiant klimatu ir e, klasikinę užsienio reikalų politiką. Taigi keturios funkcijos ir mūsų tarnyba turės jai padėti atliekant jas visas. Taip pat turime nepamiršti, kad tai nebus e, įprastinė užsienio reikalų ministerija, kadangi ta užduotis už kurią bus atsakinga vyriausiai įgaliotinė, aprieps daug platesnę sritį nei kad įprasta nacionalinėse užsienio reikalų ministerijose. Čia turime kalbėti apie klasikinius užsienio reikalų politikos aspektus, pradedant jais ir baigiant labai svarbiais ekonominiais dalykais, ekonominiu portfeliu e, ir tokiomis funkcijomis kaip pavyzdžiui e, karinių ar civilinių operacijų valdymas, joms vadovavimas. Taigi turime sukurti struktūrą, kuri apriektų visą tai. Ir galiausiai paskutinis iššūkis e, yra surasti tą struktūrą, kuri įsi, gerai įsilietų ir dėrėtų su institucinė sąranga esančia dabar Europos Sąjungoje. Aišku, kad e, daugelis, daugelio institucijų Daugelis instrumentų, kurį, kurių mums prireiks šios tarnybos darbe, yra klasikiniai bendrijos instrumentai. Tačiau, kai kalbame apie šiandieninę išorės e, politiką, klimatas, e, imigracija, kova su terorizmu, daug tų dalykų yra labai svarbus. Ir daug iš tų politikų taip pat yra įprastinės bendryjų politikos. Tai reiškia, kad iš vienos pusės tarnyba turės veikti uh, kaip lyg tai būtų įprastinė Europos komisijos tarnyba e, teikti pasiūlymus, kuriuos galiausiai patvirtintų kolegija ir taip toliau. Tačiau tuo pat metu mums reikės rūpintis rytimis, kurios šiandieną, aišku, kur, kur dabar šiandieną e, atsakomybė tenka valstybėms narėms ir kompetencija nebuvo perduta pagal Lisabonos sutartį. Taip pat labai svarbu pasirūpinti, e, suprasti, kad skirsis mūsų veikla, sakykime, užsienio priekybos politikoje. Užsienio priekybos politikai mes turime atskirą komisarą. Jeigu komisaras nesims veiksmų, tai niekas negalės imtis veiksmų. Tačiau užsienio politikoje žaidimas jau yra kitoks. Jeigu nesu, nesusitarsime dėl bendro sprendimo ES lygių, tuomet neatsiras spraga, kaip, kaip kad priekybos politikoje, todėl kad tada imsis veiksmų valstybės narės. Taigi alternatyva bus ne tai, kad nevyks nieko, bet tai, kad bus 27 skirtingos užsienio politikos. Taigi turėsime kasdieną stengtis užtikrinti, kad užsienio politika būtų suderinta visoje Europos Sąjungoje. Ir aišku, į tai taip pat reikia atsižvelgti, numatant šios tarnybos steigimą. Ir dėl šios priežasties be galo svarbu, kad užmėgstume pasitikėjimų pagrystus santykius su Europos institucijomis, ne tik su Europos komisija, bet ir su kitomis, o taip pat ir su Europos parlamentu, kadangi Europos parlamentas taip pat dalyvauja daugelį atvejų bendro sprendimų prieimimo procedūroje. Mm, pavyzdžiui, Taigi mums šioje tarnyboje taip pat prireiks ir jūsų parlamento pagalbos. Tai taip pat aktualu ir kuriant šią tarnybą, kadangi nors spendi, pagrindiniam sprendimui priimti dėl šios tarnybos reikalinga tik Europos parlamento nuomonė, labai gerai žinome, kad ši tarnyba nepradės pilnai veikti, jeigu nebus padaryti pakeitimai personalo reglamente, finansiniuose reglamentuose ir jeigu neturėsime biudžeto, kuris leis mums dirbti. Be to, visa kita būtų tik tuščias kevalas. Dėl trijų paskutinių dalykų parlamentas turi bendrą sprendimo prieimimo teisę ir mums jo todėl reikės, nes paprastai visi tie keturi elementai eina kaip vienas paketas. Ir tai mūsų nuomonė nebūtinai reiškia, kad reikės juos visus tvirtinti tuo pat metu, bet reikia užtikrinti, kad būtų tink, pa, reikiamas pasitikėjimas, kad būtų elementai viso šito paketo elementai, visi elementai priimant sprendimą. Dabar mes e, gyvename Dabar yra tokia situacija, kad vyriausioji galiotinė teikia pasiūlymą, taryba tada teikia pirmąją teigiamą nuomonę, dabar vyksta intensyvus darbas kartu su Europos parlamentu. Jūs minėjote visą eilę neformalių konsultacijų. Manau, kad tikrai šiandieną, šiomis dienomis praleidžiu daugiau laiko Europos parlamente nei kur kitur. Ir susidarau įspūdį, kad iš tikrųjų einame į priekį, dar tikslo nepasiekėme, bet jau arti esame. Ir bent jau Mano nuomonė visiškai įmanoma, kad per ateinančias dienas ar savaitės tikrai priartėsime jau prie polit, pamatinio politinio susitarimo, prie jo pa, apmatų ir mes tikrai labai norėtume, kad būtų priimti oficialūs sprendimai prieš vasaros atostogas. Nors, aišku, mums reikia visų keturių sprendimų, jeigu norime pradėti pilnai veikti, tai reikia tam tinkamai pasirenkti. Visi šie mechanizmai, institucinė sąranga yra labai svarbu, tačiau svarbiausia, kad ši tarnyba veiktų pagal tokią užsienio reikalų politiką, kurie atitiktų mūsų lūkesčius. Ir dabar e, esame toje stadijoje, kai valstybių narių požiūriai netiek daug skiriasi, yra gana panašus. Manau, kad jau pavyko išspręsti tą susiskalimą tarp valstybių narių po Irako karo. Taigi manau, kad dabar yra labai geras momentas, kad galėtume praktiškai gyvendinti šią, šį užsienio reikalų politikos siekį. Ačiū. Bene, grazie, ambasadorė Kristofsen. Eh, Ačiū, ambasadoriu Kristofsen. Labai įdomus jūsų pasisakymas buvo. Kaip jau anksčiau minėjau, toliau suteiksiu žodį e, pranešėjams ponui Brokui ir ponui Ferhofstadui. Vienas iš užsienio reikalų komiteto, kitas iš konstitucinio reikalų komiteto. Šešios minutės. Jeigu tiltumėtite, laiką būtų labai gerai, kad liktų laiko diskusijai. Ačiū, dankia, prezident. Ačiū labai, pane pirmininkė, kolegės ir kolegos. Išklausęs pono ambasadoriaus mintis galiu dar tarti keletą pastabų. Iš ties darybos e, vyksta gan sunkiai, tačiau tikiuosi, kad bus rastas sutarimas. Ir mes turėtume stengtis, kad perdėm ilgu vilkinimu nebūtų kaltinamas parlamentas. Tiesa, galutinis sprendimas dar nepriimtas, nes darybos e, labai sunkios, ypač tos darybos, kurios vyksta su profsąjungomis ir komisija dėl darbuotojų tarnybos nuostatų. Kalbant apie biudžeto reglamento keitimą, taryba minėjo, kad e, finansinis reglamentas neturėtų labai keisti. Trečdalis e, tarnybos darbuotojų bus siunčiami iš sostinių ir aišku, reikia rasti būdą, e, kaip šiems darbuotojams būtų mokamas atlyginimas iš kokių lėšų. Europos parlamentas teigiant Europos šalies veiksmų tarnyba atlieka konsultuojamąją funkciją. Vyriausioji įgaliotinė teikia pasiūlymą, e, komisija pritarė ir konsultuojamasi su Europos parlamentu. Aišku, taryba nepriims e, sprendimo dėl išorės veiksmų tarnybos struktūros ir veikimo, kol nesibaigs konsultavimosi procedūra su parlamentu. Mm, tačiau mes turime išvelgti dar keletą dalykų. Jei nacionaliniai pareigūnai turės būti įtraukti į šią naują tarnybą, Tai pirmiausia, reikės, aišku, keisti ir um, pareigūnų tarnybos nuostatas reglamentuojantį reglamentą. O keičiant šį reglamentą yra nuprastyt, numatyta įprasta teisėkuros procedūra, tai yra parlamentas priima bendrą sprendimą. Antras dalykas. Jei priešingai nei mes tikimės, ši tarnyba nebus komisijos dalis, tačiau taps savarankiška institucija, tuomet reikės keisti finansinio reglamento pirmąjį straipsnį. Ir čia taip pat numatyta įprasta teisėkuros procedūra. Mes manome, kad nereikėtų įsteiginėti naujų institucijų, tačiau kita vertus mes mano, matome, kad kai kurios valstybės narės mano, jog šios tarnybos savarankiškumas ir nepriklausomumas vis dėlto būtų pageidautinas dalykas. Tai reiškia, jei ši tarnyba nebus komisijos dalis, tuomet mes turime išgauti tam tikras garantijas susijusias su galimybe parlamentui kontroliuoti šią tarnybą. Aš kalbu apie biudžeto sudarimo procedūrą ir biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūrą. Kontrolės funkcija parlamentui turėtų būti suteikta tokio paties lygio, kaip ir tuo atveju, jei ši tarnyba būtų komisijos dalis. Nepriklausomai nuo to, e, iš kokio biudžeto bus finansuojama ši tarnyba, mes negalime pasitikėti tik džentelmeniškų susitarimu, uh, Um, kad tarnyba bus atskaitinga parlamentui, jei ji būtų savarankiškas vienetas. Turime akcentuoti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba turi būti atskaitinga Europos parlamentui. Turi prisimti tam tikrus įpareigojimus ir juos vykdyti. Tai yra svarbiausias dalykas, kurio turime siekti. Tačiau tai yra ir tas dalykas, kuris yra labiausia neaiškus. Nežinome, kaip atrodys šios tarnybos administracinės išlaidos, ar bus numatyta atskira išlaidų eilutė nes ir Europos komisijos administracinės išlaidos e, yra numatytos trečiojoje um, trečiajame biudžeto išlaidų skyriuje. Mes pastebėjome, kad e, komisija norėtų, kad vyriausioji įgaliotinė ir jos tarnyba turėtų išskirtinius įgaliojimus tiek formuodama savo biudžetą, tiek atsiskaitydama dėl biudžeto įvykdymo. Panas ambasadorius kalbėjo apie susitarimą, dėl kurio dabar deramasi. Tai yra deramasi dėl apimties, kiek parlamentas bus įtrauktas į Europos išorės veiksmų tarnybos e, veiklą, e, su kokiais dokumentais jis galės susipažinti, kas atstovaus um, ponę Ashton, kai ji negalės atvykti. tikrai nenorima, kad e, kažkoks e, ponios baronienės Ešton generalinis sekretorius de facto pats priimtų sprendimus ir tie sprendimai vėliau būtų e, praktiškai nekontroliuojami. Mes, kurdami šią tarnybą, tarsi norime suderinti labai skirtingas kompetencijas, tarp vyriausybinės kompetencijas ir parlamentinės kompetencijas. Uh, Mes e, tarsi norime bendrijos e, kompetencijas e, perkelti vienai tarnybai. Pagal 17 ir 121 sutarties straipsnį bendrijos užsienio, bendroji užsienio ir saugumo politika yra Europos bendrijų kompetencija. Tai yra, ši tarnyba turės konsultuotis ir su komisija bei taryba, priimdama sprendimus dėl užsienio ir saugumo politikos. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį šešioms minutėms ponui Ferhofstadui, kuris atstovauja Konstitucinių reikalų komitetą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš paprasčiausiai norėjau priminti šioje diskusijoje filosofiją, kuri pagrindžia pono Broko ir mano rengiančių šį pranešimą veiklą. Mes norėtume, kad e, būtų sukurta tarnyba, kuri būtų kuo platesnė ir ambicingesnė. Europos parlamentui reikia tokios tarnybos, kuri integruotų visus ES išorės veiksmus. Tai būtų ir pagalba besvysančiam šalims, ir bendradarbiavimo politika, ir kaiminystės politika, ir be abejo, nes humanitarnės pagalbos politika. Manome, kad tik tuo atveju, jeigu sugebėsime integruoti visas ES išorės politikas į vieną tarnybą, mes turėsime galimybių užtikrinti nuoseklumą, kuris leistų ES pasauliniu mastu atlikti reikalingą vaidmenį. Būtent apie tai galvodami mes pasirinkome savo darbo metodiką ir filosofiją, išplaukiančią iš 2002 metų konvencijos. 2002 metais konvencijos nariai, atsiprašau, konvento nariai, įskaitant ir poną Broką, e, bandė rasti sprendimą kaip galima išorės politiką padaryti nuoseklesnė, sklandesnė. 2002 metais buvo pasirinktas toks sprendimas. Reikia sukurti naują instituciją, kuri būtų atsakinga už ES pareigų apibrėžimą ir įgyvendinimą. Be to, ji galėtų vykdyti tikrąją ES užsienio politiką. 2002 metais norėjome įsteigti tarnybą, kuri sutelktų E, skirtingus politikos elementus, kurie dabar priklauso tarny, tarybai ar kitoms tarnyboms. E, Galvojom ir apie kaiminystės politikos įtraukimą. Be abejo, nes 2002 metais konvento nariai išsikėlė labai toli siekiančius tikslus, bet dabar mes turime tuos tikslus realizuoti. Mes tai atkreipėme dėmesį ir, žinoma, tai nei kiek nekeičia aptariamų dviejų institucijų komisijos ir tarybos įgaliojimų įsteigiamoji tarnyba nebus sprendimų prieimimo institucija. Tai bus institucija suteikianti tam tikrą dinamizmą, impulsą, teikianti pasiūlymus. O sprendimus ir toliau priiminės komisijos nariai bendrai e, tam tikrose politikos rytise ir tarnyba. Ypač, kai kalbėsime apie bendrąją išorės politiką. Pati tarnyba turi būti autonomiška. Mes e, tai vardiname kaip sui generis tarnyba ir suprantame, kad e, turi būti užtikrintas institucinis balansas. Kai kas šiuo tekstu, šiame tekste siūlo, kad tą instituciją reikia pavadinti tarsi kvazi institucija. Negalima šios tarnybos suvienodinti su ES institucija, nes ji neturi nieko bendro, net jokių bent tokių įgaliojimų, kurie padarytų ją visiškai autonomišką. Tarnyba turės ateityje kitokius įgaliojimus negu, pavyzdžiui, institucijos, kurios administruoja ES fondus bet kokie ES fondai e, yra tvarkomi konkrečios ES institucijos, tai yra Europos komisijos. Galime pasakyti, kad čia bandome sukurti gana svarbų precedentą. Ši tarnyba, esanti už Europos institucijų ribų, e, galės prisidėti prie biudžetinių lėšų paskirstimo. Tačiau jeigu mes eitume tuo keliu, sukultume pavojingą precedentą. Todėl mes siūlome štai ką. Tarnyba turėtų būti ES biudžeto trečiojoje e, skiltyje, kur kalbama apie bendrijos biudžetą, o šeštojo dalyje yra kalbama apie administracinės išlaidas ir veiklos išlaidas ES. Tik šioje biudžeto dalyje galima rasti kažko bendro susijusio su ES e, einamosiomis išlaidomis šioje būtent e, biudžeto dalyje, ne antrojoje, ne ketvirtoje, būtent čia yra kalbama apie tai. Net apie gynybos politiką būtent šioje dalyje sakoma. Europos komisija nuolat pabrėžė, kad tarnyba turi išlikti autonomiška, ji turi priimti pati savo administracinį biudžetą. Be to, ji e, turi būti atsakinga už etatų paskirstimą. Be abejo, nes tarnyba turi būti labai efektyvi ir jos vykdoma politika turi būti sklandi. Todėl ši tarnyba yra įtraukiama į ES biudžetą. Jeigu vadovausimės tą formulę, apie kurią mes kalbame savo pranešime, galėsime sukurti plataus masto ambicingą tarnybą, galėsime įtraukti kaiminystės politiką, pagalbą besvystančiam šalims, humanitarnės pagalbos politiką. Viskas bendrai galės būti integruota. Nes jeigu eitume kitų kelių, vadovautumėmės kitą formulę, tai negalėtume tų politikų integruoti į tarnybą. Žinoma, negalime sukurti tikrosios bendrosios užsienio politikos, nes dėl to yra susitarusios valstybės narės. Priimami sprendimai galės būti E, įtvirtinami tik vienbalsiškumu. Be abejonės bendrijos požiūris turės išlikti, todėl reikia sukurti tarnybą, kuri būtų kuri tarnautų ES interesams, kuri būtų pagrista kropščios analizės išvadomis. Žinoma, negalime suprasti, kad, turime suprasti, kad jokia išorės tarnyba nepakeis valstybių narių. Ji gali tik papildyti valstybių narių veiklą. Ir tarybos ir ES sutarties išvadose apie tai labai aiškiai pasakyta. Kaip jūs, ponė pirmininkė, žinote, Europos parlamentas nori pasiekti pažangos dėrybose su ponė Ashton, taryba ir komisija. Nes šiuo metu mums ES reikia sukurti tokią tarnybą, kuri būtų veiksmingesnė. Europos parlamentas yra pasirengęs e, tęsti dėrybas. Norime padėkoti pranešėjams už šias labai aiškias mintis, o prieš pradėdami diskusijas mm, pirmiausia pasveikinkime delegaciją iš Saudo Arabijos. Taip pat e, dalyvauja ir užsienio reikalų tarnybos atstovai iš Saudo Arabijos. Norime pabrėžti, kad susidomėjimas europietiškąją diplomatiją tikrai yra labai aiškiai jaučiamas ir už ES ribų. Dėl to galime tik pasidžiaugti. Trumpai galiu pasakyti, kad 23 um, uh, nacionaliniai parlamentai, parlamentų atstovai dalyvauja šiandienos posėdėje, 28 skirtingų parlamentų rūmų nariai, iš viso 40 parlamentarų. Junktinės karalystės ir Vengrijos atstovai atsiprašė, nes negalėjo atvykti dėl rinkimų. Dabar Pradėsime bendras diskusijas. Pabandysiu, kad e, panašų kalbėjimo laiką gautų tiek nacionalinių parlamentų atstovai, tiek Europos parlamento atstovai. Taip pat pabandysiu, kad e, padalijant kalbėjimo laiką būtų atsižvelgiama ir į geografinį aspektą. Kalbėjimo laikas e, bus matomas ekrane salės priekyje, taigi jūs matysite, kiek jums laiko dar liko. Pirmiausia, kolegė Jacques Blanc iš Prancūzijos Senato. Tris minutės. Labai ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau uh, išreikšti Prancūzijos Senato pasitenkinimą kad galime dalyvauti Europos parlamente tokioje diskusijoje dėl išorės veiksmų tarnybos įsteigimo. Mes tai traktuojame kaip labai svarbę naujovę ir manome, kad tai yra labai pažangus žingsnis atspindintis Lisabono sutartyje įtvirtintą politinę valią. Prancūzijos senatas priemė poziciją dėl išorės veiksmų tarnybos teigimo ir joje išskiriami trys pagrindiniai elementai. Visų pirma, manome, kad Europos išorės veiksmų tarnyba kaip buvo ką tik pasakyta, turi būti sui generis pobūdžio. Tai yra, ji turi išlaikyti vienodą atstumą tarp komisijos ir tarybos. Ji turi būti autonomiška biudžeto požiūriu ir personalo valdymo požiūriu, bet dėl to e, nepranyksta parlamentinės kontrolės pusė, nes tarnyba turės atlikti daug svarbių funkcijų. Be to yra keletas sričių, kuriai tarnybos e, mandatas turi būti, kuo, kurioms tarnybos mandatas turi būti kuo platesnis. Tai būtų pagalba besivystančiom šalims, bendradarbiavimas su tomis šalimis, humanitarnė pagalba, e, o taip pat ir ES reagavimo į krizės politiką. Deja, krizės e, kartais tampa labai skaudžios ir Dar Prancūzijos Senato rezoliucijoje mes pabrėžėme, kad labai svarbu išorės veiksmų tarnybai išlaikyti glaudžius ryšius su visais Europos parlamentais, ES parlamentais, ne tik su Europos parlamentu. Mes, aišku, pritarėme jo reikšmį ir visą kitą, bet ir su nacionaliniais parlamentais, nes čia egzistuoja ne tik bendrijos politikos elementas, bet ir tarp vyriausybinis elementas. Buvo paminėta hybridinė sistema. Norėtume, kad tarnyba turėtų pakankamai politinės valios užtikrinti, kad ES vaidmo būtų tvirtai matomas. Mano kolega, ponas Būlon, vėliau aptars kitus mūsų rezoliucijos aspektus. Bet iš esmės norime, kad ši tarnyba būtų sėkminga ir atspindėtų mūsų politinius siekius. Mums iš tiesų reikia peržengti nacionalinių parlamento ir Europos parlamento pozicijas, reikia sutelkti visas jėgas, kad ES pasistumėtų į priekį. Ačiū. Ačiū. Senatorių Blanc, jūs kalbėjote tiek, kiek jums skirta laiko, todėl galiu jums už tai tik padėkoti. Iš Lenkijos senato dabar kolega. Pirmininkė, ponios ir ponai. Lenkijos parlamento vardu ir Lenkijos senato vardu aš norėčiau pabrėžti, kad mintis sukurti veiksmingą Europos išorės veiksmų tarnybą mums yra itin artima. Lenkija remia projektą kurį pristatė vyriausiai galiotinė ir e, Europos komisijos vicepirmininkas. Be to, tai projektui pritarė bendrų reikalų taryba balandžio 26 dieną. Turiu galvoje sprendimo projektą, kuriame kalbama apie Europos išorės veiksmų tarnybos funkcionavimą. Projekte yra visa eilė svarbių minčių kurias pateikė tarp kitų šalių ir Lenkija. Manome, kad Europos išorės veiksmų tarnyba yra institucija, sukursianti papildomą vertę ES. Taigi, Europos institucijos ir Europos parlamentas galėtų veikti išornėje arenoje kur kas plačiau. Bet, kaip jau buvo šiandien pasakyta, ši institucija turėtų būti pagrįsta prerogatyvomis ir e, lygių galimybių principu. Visos valstybės narės turi būti vienodai atstovaujamos. Be to, reikia išlaikyti visišką skaidrumą e, samdant darbuotojus. Šioje institucijoje taip pat būtų, turėtų būti laikomasi pagrindinio geografinės pusiausvyros principo Šiuo metu e, dėrybose Lenkija sveikina deklaracijos projektus, kuriuose kalbama apie bendradarbiavimą tarp vyriausios įgaliotinės ir Europos parlamento. Manome, kad neformalūs naujai išrinktų delegacijų vadovų posėdžiai, e, per kuriuos e, nacionalinių parlamento atstovai susitiks su Europos parlamentų komiteto nariais, yra kita gera nauja mintis. Tokiu būdu Europos parlamentas galėtų geriau suprasti ES išorės politikos e, įvairiausias subtilybės. Be to, manome, kad viduje daugiau darbo reikėtų, daugiau dėmesio, daugiau pasangų reikėtų skirti Europos e, parlamento kontrolės užtikrinimui. vyriausios galiotinės pavaduotojas galėtų būti pakeistas aukšto rango pareigūnais, e, ypač sprendžiant tokius klausimus, kurie nėra susijęs su BUSP. E. Ačiū senatoriu Kėris. O dabar Europos parlamento nariai, ponas Salafranka, EPP narys, užsienio reikalų komiteto koordinatorius. Ačiū ponia pirmininkė. Savo laiku buvo pasakyta, kad ES svarbiausias dalykas yra neprarasti vizijos, idėjos. Ambasadorius šiandien kalbėjo apie tikslus. kurių turime laikytis, steigdami Europos išorės veiksmų tarnybą. Turėtume stengtis, kad užsienio reikalų politika būtų aiški ir skaidri. Lisabono sutartis numato tą glaudesnį parlamentų ir Europos parlamento bendradarbiavimą. Ponas Ferhofštadas ir ponas Brokas e, kalbėjo ir apie Europos parlamento vaidmenį steigiančią tarnybą. Buvo kalbėta ir apie tai, kad e, parlamentas nepritars e, iš komisijos ir tarybos pasiūlymui tol, kol neužsitikrins tinkamą Europos parlamento kontrolę. Tai reiškia, kad ši nauja tarnyba turėtų būti visiškai atskaitinga parlamentui. Todėl atitinkamus pakeitimus reikia numatyti ir darbuotojų reglamente, ir finansinėme reglamente. Noriu paklausti, ar dešimties metų perinamasis laikotarpis yra e, laikotarpis, kurį galėtume reikalui esant sutrumpinti, ar jis ir bus dešimt metų, ar jis nebus keičiamas. Noriu pritarti ponui Ferhofštatui, ši tarnyba turi būti labai gerai subalansuota tarnyba. Reikia, kad joje nedingtų uh, nacionalinių ekspertų kompetencijos, tačiau tuo pačiu reikia nepamiršti ir to, kad užsienio reikalų ir saugumo politika yra bendrai formuojama politika. Turime nepamiršti dar vieno dalyko. Išorės veiksmų tarnyba turėtų būti paprastai veikianti tarnyba. Negalime e, jos e, padaryti sudėtingai veikiančią tarnybą. Neturime laikytis įsikandę dantimis ir nagais e, savo ketinimų, jei jie blokuotų patie, pačios tarnybos veiklą. Noriu paklausti, ar ponia Ashton yra numačiusi tam tikrą darbų grafiką ir kaip atrodys konsultacijos su Europos parlamentu. Ačiū labai ponui Salafrankai. Ponas Koskinen iš Suomijos parlamento. Herra puheenjohtaja, kiitos. EUn ulkoasianhallinnon perustaminen on... Ačiū labai. Europos išorės veiksmų tarnybos steigimas e, yra svarbus žingsnis norint sustiprinti ES kaip prekybos partnerės taptotinėje arenoje svarbą. Vyriausioji įgaliotinė ir jos personalas e, dirbs labai e, svarbu darbą. Labai svarbu, kad skirtingos šalis susitartų dėl šio klausimo. Apie tai kalbėjo ir mano kolegos. Dalis klausimų susijusių su Europos išorės veiksmų tarnyba kelia nerimą ir nacionaliniams e, parlamentams. Pavyzdžiui, reikalaujama, kad ši tarnyba būtų visiškai atskaitinga Europos parlamentui. Pagrindinės tarnybos e, pareigos e, yra užsienio politikos ir saugumo politikos formavimas. Tuo tarpu demokratinis legitimumas šiai politikai formuoti yra suteikiamas per komisiją ir tarybą. Mes norėtume formuoti ir Europos Sąjungą kaip piliečių visuomenę norėtume, kad mūsų piliečiai galėtų gauti reikiamos pagalbos iš konsulinių šios tarnybos tarnybų. Tuo pačiu metu turėtų vykti sklandus informacijos perdavimas iš tarnybos mūsų piliečiams. Europos Sąjungoje mes visi bendrai e, siekiame, kad ši išorės veiksmų tarnyba pradėtų funkcionuoti kaip įmanoma greičiau. Ir net jei kai kurie klausimai bus tarp e, vyriausybinio pobūdžio, yra klausimų, kurie yra bendri ir šiandienos diskusija turėtų prisidėti prie ko greitesnio sprendimo prieimimo. Ačiū labai, ponia Koskinen. Kolegė Papkis iš Latvijos parlamento. Tris minutės. Also... Ačiū labai. Norėčiau pasveikinti Jūs. Noriu padėkoti, kad šiandien surinkta tokia svarbi diskusija. Noriu trumpai supažindinti, kaip mes vertiname šios tarnybos teigimą. Turiu pasakyti, kad Latvijos parlamentas taip pat nori, kad kuo greičiau būtų įsteigta gerai veikianti Europos išorės veiksmų tarnyba. Aišku, mes norime, kad ši institucija būtų svygeneris, tai yra nepriklausoma institucija. Norime, kad ji, formuodama savo biudžetą, būtų kaip galima daugiau nepriklausoma. Na, o kalbant apie baronienę Ashton ir jos pareigybę. E, mums būtų įdomu sužinoti, kaip ji ketina integruoti tą trečdalį nacionalinių ekspertų į šios tarnybos veiklą. Kalbant apie skirtingas kompetencijas, mums visiškai priimtina Prancūzijos senato parengta rezoliucija. Manome, kad kaiminystės politikos plėtra, vystomoji pagalba taip pat turėtų e, būti įtraukta į e, tas politikos rytis, kurias formuoja ši tarnyba. Latvija mano, kad ši tarnyba sustiprins ES vaidmenį tarptautinėje arenoje. To neturime pamiršti. Taip pat turime nepamiršti, kad esama gan nemažo atotrukio tarp ES ir jos piliečių. Turime stengtis, kad tas e, atotrukis e, mažėtų ir tikimės, kad konsulinių tarnybų tinklas galėtų būti tas tinklas, kuris teiks pagalbą mūsų piliečiams ir galbūt tokiu būdu mūsų piliečiai labiau priartės prie ES. Taip pat norėtume pabrėžti, kad labai svarbi yra vyriausiosios įgaliotinės, atsiprašau, svarbus vyriausiosios įgaliotinės vaidmuo šioje tarnyboje. Gal galėtumėte pakomentuoti, kaip tas vaidmuo atrodys? Ačiū, toliau žodis Roberto Antieri, šešėliniam pranešėjai iš užsienio reikalų komiteto. Socialistų frakcija, trys minutės. E, I colleghi Brock e Verostat hanno già spiegato, illustrato. Ačiū pirmininkė, kolegos. E, ponas Ferhofstadas jau paaiškino, kaip e, vyksta dėrybos. Taip pat, kad reikia jog ši e, išorės e, veiksmų tarnyba būtų veiksminga ir taip pat atsižvelgtų į bendrijos metodą. Manau, kad šis e, dalykas yra labai svarbus šiame susitikime. Norėčiau, kad, bu, kad sustiprėtų bendros Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų pastangos. Aš kreipiuosi į nacionalinių parlamentų kolegas, kad jie į mus žiūrėtų kad kaip į sąjungininkus. Lisabonos sutartis juk pagaliau skatina parlamentinį elementą ne tik stiprindama Europos parlamento poziciją, bet taip pat užtikrindama, kad taryba kaip e, antri, e, antroji teisėkuros institucija taip pat e, atliktų savo funkcijas. Mes matome, mes manome, kad e, ši tarnyba būtų susijusi su komisija. Mūsų frakcija laikosi pragmatinio požiūrio, tačiau mums reikia labai aiškaus apibrėžimo. Būtent parlamentinė kontrolė turi būti politinė kontrolė. Mes čia nekalbame uh, apie tai, kad reikia kištis į tarp vyriausybinį sprendimų prieimimo procesą ir bus. Mes kalbame apie tai, kad reikia laikytis 36 Lisabono sutarties straipsnio. Mes norime, kad būtų parlamentinė kontrolė e, bus misijoms, taip pat bus biudžetui, kad parlamentai gautų visą informaciją apie tarptautinius susitarimus ir jų eigą. Taip pat reikia užti, reikia, kad mes pasakome už tai, kad ši sistema, ši tarnyba būtų toli siekianti, turėtų turėti siekiančius tikslus, tačiau tai neturėtų pakengti bendrijos prerogatyvoms. Būtent vystimosi komisaro nepriklausomo vaidmens ir taip pat komisijai liktų finansinė atsakomybė. Esu dėkingas ambasadoriui Kristofersui, kad jis taip rimtai žiūri į šias dėrybas, tačiau manau, kad mūsų sėkmė taip pat priklausys ir nuo vyriausiosios įgaliotinės veiksmų ir jos įgaliojimų. sprendžiant tą situaciją, kuri susidarė, neigiamą situaciją, kuri susidarė taryboje. Ačiū. Dabar Vokietijos Bundestago atstovas. Ja, herzlichen Dank. Atstovė. Dalgdeidin. Aš e, esu Vokietijos žemųjų parlamento e, rūmų narė Europos reikalų komiteto narė. Atsižvelgiant į tai, kokie skirtingi yra e, įvairių institucijų interesai, išaiškėja, kad e, šios išorės veiksmų tarnybos teigimas yra ir politinis e, sprendimas. Man kaip suverenios šalies atstovė yra labai svarbu, kad užsienio reikalų politika būtų formuojama ir nacionalinių parlamentų atstovų, o ne tik liktų Europos Sąjungos kompetencijoje. Ta prasme, mano supratimu, Europos išorės veiksmų tarnybos sąranga reiškia, nacionalinių parlamentų funkcijos e, susilpninimą. Mūsų konstitucinis teismas pernai išaiškino, kad e, nacionalinių parlamentų vaidmuo formuojant užsienio reikalų politiką yra viršesnis už ES kompetencijas. Aš manau, kad Europos išorės veiksmų tarnybos teigimas yra abejotinas, kaip tokio diplomatinio vieneto steigimas. Nereikėtų tiek daug kompetencijų sudėti į vieną tarnybą. Steigdami savo valstybę mes tengiamės laikytis tam tikrų demokratijos principų, derindami juos e, su įvairiomis kompetencijomis. Turėtume iškelti ir kitą klausimą, kiek mums kainuos ši Europos išorės veiksmų tarnyba. Atsižvelgime į sudėtingą situaciją, į krizę tiek atskirose valstybėse, tiek pačioje Europos Sąjungoje. Turėtume nepamiršti, kad ši tarnyba bus labai brangi. Nemanau, kad mums reikia milijardus suryjančios, sukarintos išorės veiksmų tarnybos. Tai mažiausia, kas reikalinga Europai. Ačiū, ponė Magdalen. Dabar ponas Ribeiro Ikaštrų, užsienio reikalų komiteto pirmininkas Portugalijos parlamente. Tris minutės. Ačiū, pirmininkė. atsižvelginti tai, ką sakė ambasadorius Kristofersonas, norėčiau pasakyti, kad visiškai nestebina manęs tai, kad šios tarnybos steigimas užtrunka daug ilgiau nei buvo planuota. Visiems aišku, kad šis procesas yra labai sudėtingas ir manau visi norėtume, kad e, ji būtų steigiama apgalvotai ir lėčiau, užuotų pulinėjus prie ne, neapgalvotų sprendimų. Aš suprantu, kad Europos parlamentas nori išreikšti savo poziciją, tačiau nereikėtų e, pernelyg ilgai tęsti konsultacijų. Čia kalbame apie konsultacijas, o ne sprendimų prieimimo procesą. Ir dėl to reikia gerbti sutarties nuostatas. Raginu Europos parlamento kolegas m, protingai elgtis konsultacijų metu ir jomis naudotis taip, kaip numatyta. Dabar norėčiau išsakyti kelis pastebėjimus ambasadoriai. jei įmanoma, norėtume pasiūlyti galimybę, kad vyriausios įgaliotinės tarnybos bendradarbiautų su nacionaliniais parlamentais. Čia jau kalbame apie nacionalinės prerogatyvas. Taip pat labai daug susirūpinimo kyla, kaip toliau plėtosi situacija. Buvo išsakyta daug įvairiausių būkštavimų juk turime pagalvoti ir apie demokratinius principus ne tik Europos parlamente, bet ir nacionaliniuose parlamentuose. Todėl būtų naudinga, kad baronienės Ashton tarnybos renktų apsilankimus nacionaliniuose parlamentuose, kad turėtume daugiau laiko išsakyti nerimą keliančius dalykus ir išsakyti jiems savo nuomonę. Antra, Norėčiau, kad paaiškintumėte išorės veiksmų tarnybos sąrangą, ypač kalbant apie trečdalį jos narių, kuriuos turėtų skirti valstybės narės. Kokia pažanga padaryta šioje srityje iki dabar? Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad pasisakau už tai, kad Europos išorės veiksmų tarnyba būtų plati apriektų užsienio politiką, vystimosi politiką, taip pat humanitarinę pagalbą. Ne tik todėl, kad tai yra užsienio politikos dalis, juk nebūtų prasmės turėti tarnybą, kurioje nebūtų e, esminių šios politikos elementų. Tačiau yra sričių, kurios e, netenka tik tais išskirtiniai Europos kompetencijai. Yra sričių, kur ir valstybės narės tur, turi daug patirties ir būtų gerai, ta patirtis nebūtų prarasta. Taigi norėčiau paklausti, kaip į tai atsižvelgsite, kurdami šią tarnybą. Ačiū. Ačiū, ponė Ribeiro. Dabar kitas kalbėtojas yra ponė Lunaček. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Savo žaliųjų frakcijos vardu noriu pabrėžti, kad labai svarbu, kad ši Europos išorės veiksmų tarnyba būtų labai ambicinga tarnyba, kovojanti ir su skurdu, kovojanti už žmogaus teisės ir kitose kontinentuose. Mes remiame kai kurių nacionalinių parlamentarų išsakytas mintis susijusias su konsulinių tarnybų veikla. Manau, kad e, šios tarnybos turėtų dirbti piliečiams. Aš pati dešimt metų buvau Austrijos nacionalinio parlamento nare ir, kaip ponas Gvalteri minėjo, aš jaučiuosi nacionalinių parlamentų narių sąjungininkę. Mm. Manau, kad mes visi esame sąjungininkai. Na ir tie nuogastavimai, kurie šiandien taip pat išsakyti, um, baiminantis, kad nacionaliniai parlamentai net, net praras savo balsą formuojant užsienio reikalų politiką. Turiu pasakyti, kad tie nuogastavimai tikrai nepagrysti, netiesa. Tas e, balsas ir toliau išliks. Turiu pasakyti, kad tai tikrai netiesa. Aš kaip žaliųjų frakcijos atstovė galiu pasakyti, kad mes tikrai kovojame už tai, kad nacionalinių parlamentų balsas būtų išgirstas. Tarnyba turės e, labai nuosekliai e, atstovauti įvairiems interesams, formuojant e, vystomosios pagalbos, humanitarinės pagalbos, užsienio ir saugumo politiką. Todėl mums labai svarbu, kad šioje tarnyboje būtų ir direktoratas atsakingas už konfliktų prevenciją, taikos palaikymą. Taip pat labai svarbu užtikrinti ir vienodą moterų ir vyrų darbuotojų atstovavimą. Deja, dažnai būna taip, kad e, moteris e, panašiose tarnybose būna neproporcingai atstovaujamas. Tačiau baroninė Ashton yra tarsi mūsų sąjungininkė ir mes tikimės, kad lyčių lygybės aspektui būtų, bus suteiktas tinkamas dėmesys. Kaip numatyta š... 21 e, sutarties straipsnėje žmogaus e, teisų gynimas e, ir Humanitarinė pagalba bus vieni svarbiausių tikslų šios tarnybos. Taip pat remiame idėją dėl išlaidų perkelimo į trečiąjį biudžetinį skyrių, kaip kalbėjo ponas Brokas. Graikų per treminų. Toliau Graikijos parlamento narys Dalaras, trys minutės. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas yra labai svarbus etapas, kuriuos tengiamasi suteikti svarbesnį vaidmenį Europos Sąjungai tarptautinėje arenoje. Na, o kalbant apie dabartinę krizę, turime nepamiršti ir kovos su skurdu. Aš kaip Graikijos parlamento atstovė noriu užduoti keletą klausimų ir pastabų. Manau, kad Europos išorės veiksmų tarnyba turi dirbti itin skaidriai. Tai taikytina tiek patiems pareigūnams, tiek jų įgaliojimams ir kompetencijoms. Mes pritarėme principui, pagal kurį turėtų būti užtikrintas proporcingas atstovavimas atsižvelgiant į geografinius aspektus, turėtų būti šioje tarnyboje atstovaujamos visos valstybės narės. Kalbant apie konsulatų veiklą, manome, kad keitimasis informacija tarp komisijos valstybių narių ir šios tarnybos konsulatų turėtų vykti itin sklandžiai. Europos e, parlamentui turėtų būti suteiktas e, taip pat svarbus vaidmuo formuojant šios institucijos biudžetą. Kita vertus, ši institucija, ši tarnyba turi gebėti bendradarbiauti ir su valstybėmis narėmis. Tai reiškia, kad mums reikia tinkamo teisinio pagrindo, kuris užtikrintų sklandų tarnybos veikimą. Ir, aišku, atsižvelgiant į naujus krizės iššūkius. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį ponui Lambertodinį. Užsienio reikalų komitetas e, Italijos senate. Tris minutės. Daug. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant to, kad mes visi čia susirinkę e, turime e, privilegiją ir galime kalbėti savo gimtają kalbą, aš vis tik kalbėsiu angliškai, nes e, aš maniau, kad ES yra tik dvi darbinės kalbos. Aš norėčiau trumpai pakomentuoti tai, ką sakė ponas Verhofstadas. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad kai turėsime diplomatinę tarnybą, dar neatsiras automatiškai užsienio politikos bendros. Kas formuluos tokią politiką? Ar e, tai oficialūs delegatai dirbantis e, diplomatinėje tarnyboje, ar jie galės suformuoti politiką, ar jie tik turės įgyvendinti sprendimus, kurie bus priimami kažkur kitur. Pavyzdžiui, tie sprendimai gali būti priimami taryboje arba viena, vieno ar kito ministro, e, kaip nuspręs vyriausiai galiotinė. Toks būtų pirmas komentaras. Antras dalykas, mes pripažįstame ir sutinkame, kad ši autonomiška tarnyba negali būti nauja institucija. Tai turi būti tarnyba turinti savo e, atskirus e, nepriklausomus įgaliojimus dėl biudžeto ir personalo skirimo. Tačiau ponas Brokas labai teisingai pastebėjo, dėl demokratinės atskaitomybės ir politinės kontrolės nepakanka pasirašyti vadinamąjį džentelmenų susitarimą tarp tarybos, vyriausiosios įgaliotinės ir Europos parlamento. Manau, kad reikia labai aiškiai kai kuriuose dokumentuose nurodyti, kad tai nėra tarp institucinis reikalas. Labai tiksliai reikėtų formuluoti mintis. Pavyzdžiui, Vyriausiosios įgaliotinės deklaracijoje, kurioje kalbama apie politinę atskaitomybę, sakoma teisingai, kad vyriausioji įgaliotinė sieks išklausyti Europos parlamento ir pagrindinių politikos kuriejų nuomonių. Tai yra oficialus dokumentas, kuris vienai par kitaip apibrieš mūsų santykius. Ypač tai pasakytina apie keliones. Sakoma, E, kad Europos parlamentas turės nuspręsti dėl to, kokios misijos bus finansuojamos. Europos parlamentas turėtų spręsti dėl absoliučiai visų misijų, e, pavyzdžiui, karinės misijos, ar jos yra Europos politikos dalis ar ne, nors neretai jas finansuoja nacionaliniai parlamentai. Aš manau, kad dėl, su Europos parlamentu čia reikėtų dėl visko tartis. Taip pat ponas Brokas kalbėjo apie tai, kai bus vykdoma politinė kontrolė po to, kai e, tais atvejais, kai vyriausios įgaliotinės nebus, kai jos nebus galima pasitelkti. Manau, kad tai yra labai svarbu. Vyriausiai įgaliotinė yra išrinkta. Negali parlamente jos nuomonę atstovauti pareigūnas. E, Vyriausiai įgaliotinė pati turi tai daryti. Pone Ferhofsadai, aš sutinku, kad ši tarnyba turi turėti uh, labai daug tikslų, tačiau tai turi būti aiški nepriklausoma tarnyba. Ne tik dėl kašto, apie kuriuos anksčiau kalbėjo e, Vokietijos kolega, bet ir dėl efektyvumo. Tarnyba gali e, dirbti taip, kad nebūtų perimtas ministrų darbas ES. Visos Europos komisijos išorės tarnybos turi išlikti Europos komisijos viduje. Jų negalima integruoti į tarnybos įgaliojimus. Vyriausiai galiotinėgi yra Europos komisijos vicepirmininkė, todėl būtent ji gali duoti tam tikras veiklos gairias, nesukuriant uh, kažkokių uh, papildomų reikalų. Galiausiai, ponė pirmininkė, uh, Aš manau, kad viskas priklausys nuo to, kokie žmonės, kokie pareigūnai bus e, deleguoti dirbti tarnyboje. Daugumai jų, mano nuomonė, reikės mokytis. Jie turės mokytis diplomatijos, nes jie tokios kvalifikacijos neturi. Mes turėsime perkvalifikuoti e, žmonės, kad jie galėtų būti Europos diplomatai. Tai yra labai svarbu. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis kolegai DAF. Tris minutės. Uh, President, um, the treaty, uh... Pone pirmininkė, sutartis mus ragina pagerinti bendradarbiavimo kokybę ir padidinti e, susitikimų dažnumą. E, turiu galvoje susitikimus tarp Europos parlamento ir kitų institucijų tai nėra kažkoks tai rekomendavimas. Mes turime tartis vieni su kitais nuolat ir kruopšiai prieš priimdami e, vieną ar kitą susitartą formulę. Be bejonės mes turime sukurti formą, kuris būtų, kuris galėtų tam tikrą prasme kontroliuoti ir pono uh, pirminį, prezidentą Van Rompoj ir vyriausiai galiotinę Kathy Ashton. Nes abu šie pareigūnai yra atsakingi už bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Tačiau kai kurie kolegos, mano nuomonė, gana selektyviai interpretuoja sutartį. Catherine Ashton nėra vienintelė pareigūnė atsakinga už BUSP. Ji yra atsakinga už ES išorės veiksmų koordinavimą. Išorinės, išorės veiksmų tarnyba yra skirta tam, kad ji tarnautų e, Cassie Ashton. Todėl mes turėtume labai aiškiai ir nuosekliai skaityti sutartį ir ją interpretuoti. Ribero Castro siūlo, kad Cassie Ashton keliautų ir kalbėtųsi su visais 27 nacionaliniais parlamentais. Galėčiau jam tik pasakyti, kad tai yra visiškai nepraktiška, ne, ne, nerealu. Mes jos prasome e, atstovauti ES visose pasaulio kampeliuose, dirbti Briuselėje, tai kaip, tai jai būtų tiesiog nebeįmanoma dar ištikimai tarnauti ir parlamentiniai demokratijai. kuri yra įtvirtinama 27 nacionaliniuose parlamentuose plus Europos parlamente. Taigi, mes turėtume ir toliau pagalvoti, galvoti, kokią tinkamą metodiką vadovautis galėtume, spręsdami parlamentų bendradarbiavimo klausimą. Ačiū, ponui Daf. Kitas kalbėtojas ponas Celenidis iš Kipro parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už kvietimą. Išklausęs pono Dinio mintis. Nebeturiu ką pridėti. Galbūt vieną kitą mintį galėčiau papildyti. Panašu, kad dabar visi sutarėme ir kad ši tarnyba turėtų būti svygeneris tarnyba. Ir pirmiausia, turime atsižvelgti į tris dalykus - veiksmingumą, nuoseklumą ir ypatingą vaidmenį, kurį atliks ši tarnyba. Aišku, jei ši tarnyba būtų atsakinga tik už humanitarnę pagalbą, tai ji neatliks visų veiksmų, kurie yra jai numatyti. Noriu atkreipti į pono Broko ir pono Ferhofstado mintis. Jie kalbėjo ir apie veiksmingumą. Na, o kalbant apie nuoseklumą, jis priklausys ir nuo nacionalinių parlamentų, nuo nacionalinių parlamentų pasiūlymų ir užsienio reikalų ministerijų. Mes manome, kad parengtas sprendimo pasiūlymas yra geras. Aišku, esama pavojaus, kad susidursime su problemomis. Tai yra, kad sulauksime pasipriešinimo. Viena vertus yra vyriausybių pozicijos, kita vertus yra pozicijos pačios tarnybos ir tarnyba, patarnybos sprendimai yra viršesni už vyriausybės sprendimus. Republika. Ačiū ponai Silenidis. Dabar e, Čekijos senato atstovas 3 minutėm. Ponas Vondra. E no, deve schiacciare, è più presto. Uh, Ačiū. Manau, svarbu įtraukti nacionalinius parlamentus ir aišku, nesitikime, kad vyriausiai galiotinė keliautų po valstybės narės ir kalbėtų apie tą tarnybą dabar, bet, aišku, jei aš čia atvykau iš koalicijos dėrybų kelioms valandoms, tikėjausi, kad ir jie čia dalyvaus. Apskritai mes palaikome tai, kas yra siūloma. Yra du svarbiausi parametrai šių diskusijų. E, pirmasis yra įprastinis e, įgaliojimų įtakos ir lėšų pasiskirstimas tarp institucijų. Taip pat kai kas jaučia, kad mus spaudžia ir laikas, turime parodyti, kad turime tikrai veikiančią bendrą užsienio ir saugumo politiką ir kad ES yra tikras žaidėjas. Aišku, viskas yra suprantama, tačiau manau, kad turime kalbėti ne tik ir apie greitumą, bet taip pat ir apie kokybę. Ir čia norėčiau išsakyti du dalykus. Pirmas yra susijęs su atstovavimo klausimu iš vienos pusės ir visiškai sutinku su Lamberto Dini, kad turėtume kalbėti anglų arba prancūzų kalbomis, nes tai pagerintų komunikavimą. Tačiau iš kitos pusės labai svarbu suvokti, kad tai yra mūsų tarnyba, o ne daryti skirtumą tarp mūsų ir jų. Ir čia, manau, klausydamasis prancūzų girdžiu, kad jie bijo, kad tas atstovavimas, jų atstovavimas bus nepakankamas, kaipgi dėl naujų valstybių narių. Taip, yra e, prasmingo geografinio balanso formulė. Aš tikėčiausi daugiau, nežinau kodėl kodėl netvyko vyriausiai galiotinė. Tačiau man būtų labiau patikė, jei būtų patvirtintas taip vadinamasis Kinoks indeksas, kuris buvo po plėtros 2004 metais, nes tai būtų labiau padėję užtikrinti tinkamą geografinę pusiausvyrą. Nors, aišku, mes dar esame labai toli nuo to, norėtų, ko norėtume. Ir antra, trumpas pastebėjimas dėl plėtros. Pastebėjau, kad kai kas sakė, jog tai taip pat turėtų priklausyti tarnybos kompetencijai. Tačiau, manau, jei rimtai žiūrime į plėtrą, turėtume suvokti, kad tikroji plėtra yra ne išorės, bet vidaus dalykas. Ačiū. Honorevoliai. E. Ačiū ponai Vondra. O dabar ponas Tanok. Mano frakcija e, laikosi mažumos nuomonės parlamente ir e, nacionalinė mano partija, Britų konservatoriai, priešinosi Lisabonos sutarčiai ir priešinosi išorės veiksmų tarnybai. Aišku, naėjome į priekį ir dabar esame koalicinė vyriausybė, todėl pragmatiškesnės pozicijos laikomės. Aišku, mes manome, kad išorės veiksmų tarnyba pirmiausia turėtų būti tarp vyriausybinė. Ypač kalbant apie BUSP klausimus, nes tai yra pagrindinis jos diplomatinis vaidmuo. Taigi mes atmetame siūlymą, kad ji būtų supranacionalinė komisija. Nes be BUSP dar tarnyba bus atsakinga už, būtų atsakinga už e, kaiminystės politiką, taip pat plėtros dalykus. E, būtų tam tikri strateginiai elementai, humanitarinė pagalba ir taip toliau, vėlgi ji priklauso ir komisijai. Iš vienos pusės mes turime 14 Lisabono sutarties deklaraciją, kurioje sakoma, kad mes neturime naujų įgaliojimų bus klausimuose, tačiau mes turime biudžeto kontrolės įgaliojimų e, ir taip pat bendras sprendimų prieimimo teisę dėl personalo e, taisyklių. Ir iš vyriausios įgaliotinės gavome nuolaidą, kad dabar de facto turime teisę kontroliuoti, kas yra skiriama į specialiųjų atstovų postus. Turime du kandidatus dabar. Tačiau yra įgaliojimų, kurie buvo atimti iš mano nacionalinio parlamento ir kitų ir parlamentų. E, mes labiau norėtume, kad būtų kaip JAV senate kad būtų patvirtinamieji klausimai. E, mano partija norėtų, kad tai būtų sui generis tarnyba su savo biudžetu, o ne paslėptų biudžetu komisijoje kažkur. Mes vis dar aptarinėjame geografinės pusiausviros ir šalių kvotų klausimą. Mano partija frakcijoje mano, kad kvotos pakenktų tarnybos kokybei. Ir, pavyzdžiui, mano nuomonė būtų absurdiška siūsti mm, kiniečių kalbą kalbantį diplomatą į misiją Pekine, užuot siuntus kitą diplomatą, bet kuris nešneka kinų kalbą. Aš manau, kad būtų, kad yra gera nu, dviejų nuolatinių politinių atstovų idėja nes mums reikia politinės pusiausvėros, tai jie turėtų būti iš atitinkamų frakcijų. Ir taip pat reikia žinoti, nuo ko priklauso, kas turi daugiausia įtakos. Kita alternatyva yra skirti po šešis mėnesius valstybių narių užsienio reikalų ministrus, bet tokiu būdu nebūtų užtikrintas testinumas. Tokie pavaduotojai, aišku, galėtų keliauti į nacionalinius parlamentus. Man taip pat kyla būkštavimų dėl konsulinės tarnybos. Ir aš pritariu ponui Jose Ribero Castro, kad nacionalinius parlamentus taip pat reikia įtraukti, ypač mm, panaikinus Vakarų ES parlamentinę asamblėją. Mes turime greitai pasirūpinti šiais klausimais. Ačiū. Grazie, onorevole Tannok. La parola al collega Va. Ačiū, pana Tanok. Kolegė Balkins iš Niderlandų. Ir metalkar. Ačiū labai, ponia pirmininkė, už galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Niderlandų parlamentui kyla klausimai susijęs su kompetencijų pasidalinimu tarp e, vystimosi pagalbos komisijos nario ir vyriausiosios įgaliotinės. Niderlandų parlamentas mano, kad integruota politika yra svarbi siekiant, kad ES įtikinamai veiktų tarptautinėje arenoje. Su visa pagarba įvairiausiams kompetencijoms, kurias turi pačios institucijos, svarbu užtikrinti tinkamą šių kompetencijų pasidalėjimą tarptų institucijų. Nacionalinės vyriausybės ir toliau turi gebėti daryti poveikį Europos užsienio reikalų politikai. Turime pasakyti, kad Niderlandams labai svarbi e, vystimosi politika. Ir Mes norėtume, kad ši tarnyba remtųsi ir įvairiomis partnerystėmis, o Niderlandų parlamentas nori, kad ne tik Europos parlamentas, tačiau ir nacionaliniai parlamentai turėtų svarų balsą formuodami tarnybos veiklą bei jos politiką. Mes neturėtume kalbėti apie kovas, turėtume gebėti bendradarbiauti. Ačiū labai, ponia Valkins. Kalatin iš Rumunijos parlamentą. Jis yra Europos reikalų komiteto pirmininkas. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, rumunų. Din punctul de vedere al uh, Senatului României și al Parlamentului României salutăm ideea. Gerbiamas pirmininkė, taigi aš esu iš Rumunijos Senato ir mes norime pasveikinti, kad E, tokį renginį dėl to, kad jis organizuojamas. Mes manom, kad tai yra labai naudinga. Mes Bukarešte galime pareikšti, kad e, ši išorės veiksmų tarnyba turi e, galėti nusekliai funkcionuoti. Tai yra būtina ES užsienio politikos uždaviniams įgyvendinti. Be to, bet tai yra susijęs su daug svarbių sąlygų, kurias norėčiau paminėti. Kaip jau buvo pasakyta, mes remiame mintį, kad ši tarnyba turi būti savarankiška. Ji turi turėti savo biudžetą, e, turi pati tvarkyti savo personalo reikalus ir ji turi būti e, tarp komisijos ir tarybos vienodai nuo jų atitolusi. Valstybės narės e, turi jausti, kad ši tarnyba papildomai jiems atstovauja. E, negali ši tarnyba e, atstovauti tik saviems interesams, ypač dvišaliuose santykiuose. Valstybės narės turi būti deramai atstovavimas. Todėl e, mes suprantame, kad užsienio politika turi būti įgyvendinama platesniu mastu. Mes pritarėme tam, kad personalas turi būti samdomas atvirai, tačiau tam tikros personalo darbinimo sąlygos ir kriterijai turi būti nustatyti aiškiai. Be to egzistuoja geografinio atstovavimo principas, kuris turi būti deramai taikomas. Visos valstybės geografiškai turi būti vienodai atstovaujamos vienodomis teisėmis ir vienodomis galimybėmis. Rumunijos parlamentas taip pat mano, kad naujajam, e, naujai tarnybai reikia pradėti veikti kuo greičiau. Ir Kai tik bus patvirtinas protokolas, kai bus nusprętas koks biudžetas, tarnyba turi pradėti veikti iš karto. Porą pastabų dėl parlamento vaidmens. Manau, kad e, mes čia kalbame ir apie nacionalinius parlamentus, ir apie Europos parlamentą. Mes turime pasiekti teisingos pusiausviros tarp e, teisėtų demokratinių interesų, E, kurie, e, kurių turi Europos parlamentas ir nacionalinių parlamentų interesų. Visi parlamentai turi turėti galimybę būti išgirsti. E, sutartyje, kur kalbama apie kompetencijų paskirstimą, sakoma, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi teisėtas kompetencijas. Tai yra visiškai teisinga. Ir institucijų siekiai, institucijų ambicijos galbūt šiek tiek sušvelnės, uh, jeigu mes galėsime e, sukurti institu, efektyvę institucijų sąrangą. E, kalbėdami apie plėtros politiką, turime suprasti, kad ji taip pat turėtų įeiti į šios tarnybos apimti. Tai yra e, susijęs su politiniais, strateginiais sprendimais, ne tik su techniniais sprendimais. Ačiū. Ačiū. O dabar žodis Šulciui. Tris minutės. Ačiū labai, pane pirmininkė. Aš labai palankiai vertinu šios bendrus e, klausimus kartu su nacionaliniu parlamento atstovais. Manau, kad einame teisinga linkme, pabrėždami, kad formuodami užsienio reikalų ir saugumo politiką turime formuoti bendrą politiką. Mm, dabar nekalbame apie tai, kad ES nustato tam tikrą politinę kryptį, o po to jau ieškoma, kas už ką atsakingas. Mes turime visi matyti tą bendrąjį kontekstą. Noriu labai pritarti kolegai iš Suomijos, kuris pabrėžė, kad saugumo politika turėtų būti prieinama ir mūsų pilietėms bei piliečiams, kad jie gebėtų tą politiką vertinti. Turime akcentuoti demokratijos skaidrumo ir bendro sprendimo prieimimo principus formuojant užsienio ir saugumo politiką. Tai ir yra tikrasis iššūkis. Buvo užduotas e, klausimas e, dėl ateities užsienio politikos. E, buvo klausima, kas formuos tą ES užsienio politiką. Manau, kad turime ją formuoti visi. ES kaip kitų valstybių ir pasaulio regionų partnerė, sąjunga kovojanti prieš skurdą, siūlanti taikius sprendimus, kovojanti už žmogaus teisės. Šie klausimai turi tapti svarbiausiais. Manau, kad likščiol formuojant šios e, tarnybos sandara, taip ir liko neaišku, kaip vyriausioji įgaliotinė ponia Ešton galėtų pasinaudoti kitų atsakingų komisijos narių kompetencijomis, kad būtų galima formuoti bendrą politiką. Aš pritariu ir pono Broko bei Ferhofstato mintims e, dėl Europos parlamento ir noriu pabrėžti nacionalinių parlamentų kontrolės galimybės. Manau, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų glaudžiai bendradarbiauti. Na, o kalbant apie um, užsienio priekybos politiką, noriu užduoti klausimą ponui ambasadoriui. Uh, Kaip Jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima rasti taikų sprendimą, sprendžiant tarptautinius konfliktus į to sprendimo paiešką ir traukiant ir tarp vyriausybinės e, institucijas? Riedler iš Slovakijos parlamento. Signor Presidente, la ringrazio per la parola che mi ha concesso e seguio. Ačiū labai, kad suteikėte žodį. Aš, kaip ir reikalavo ponas Dini, kalbėsiu antrąją ES institucijų darbinę kalbą, tai yra prancūzų kalba. Aš taip pat labai apgailestauju, kad ponia Ešta negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Aš su didžiausiu susidomėjimu išklausiau pono Ferhofstato pranešimo. Tačiau, kuo daugiau diskutuojame, tuo aiškiau matome, kokiu problemu esama Ir e, esu įsitikinęs, kad būtų tikrai gerai, jei ponia Ešton čia būtų atvykusi. Na, aš nesakau, kad ji turi sugebėti apibėgti ir pabuvoti visose sostinėse, tačiau e, manau, kad ji turėtų išgirsti, kokiu lūkesčiu mes turime iš šios naujais teigiamos tarnybos. Sveikintina, kad atsirado politinė valia, kurios dėka steigiama tokia tarnyba, kuri atstovauja 27 valstybių narių interesus. Aš pritariu anksčiau kalbėjusiesiems e, tiek Vokietijos atstovė, tiek ponui Dini, tiek e, ponui Daf, tiek kitiems kalbėjusiems. Tikrai, na, sunkiai suvokiama, kad ponia Ešton šiandien nedalyvauja šiame posėdėje. Aš sutinku, kad gali būti tokia situacija, kai ji negali atvykti, tačiau jinai turėtų geriau organizuoti savo laiką. Uh, Nes jai turėtų būti svarbu sužinoti, kokia yra valstybių narių pozicija. Na ir baigdamas noriu pabrėžti, kad mes, Slovakai, reikalaujame labai tikslaus geografinių principų paremto atstovavimo šioje tarnyboje. Aš nekalbu apie mažas valstybės, kurios e, didelių valstybių yra spaudžiamos į kampą, tačiau labai svarbu, kad pabrėžtume šią vienodo atstovavimo iniciatyvą. Ačiū. Bene. Allora, ci sono due altri interventi fuori. Ačiū. Yra dar du Kolegos, ponas Kastrop pirmiausia norėjo pasisakyti ir tada ponia Monins, ponas Kastro. Ačiū. Aš kalbėsiu anglų kalbą, nes galbūt mano mintis dingo E, vertime. Aš e, rekomenduoju, kad ponia Aštan, jei ji turėtų laiko, lankytųsi nacionaliniuose parlamentuose. Antra, nebūtina, kad ji pati vyktų yra ir ją atstovaujančių narių, kurie galėtų dalyvauti bendrose bendryje institucijose vykstančiose diskusijose. Ir būtų malonu, jei ji šiandien būtų buvusi šiandienos posėdėje. Ačiū labai. Pone Munit, dvi minutės. Aš kalbėsiu ispanų kalba. Ši kalba taip pat turėtų būti viena darbinių išorės veiksmų tarnybos kalbų. Aš esu konfliktų prevencijos darbo grupės narė. Yra numatyta, kad pagal trečiąjį stabilumo priemonės straipsnį taikių konfliktų sprendimai yra perkeliami Europos išorės veiksmų tarnybos kompetencijai. Tačiau releks klausimai nepriklauso šios tarnybos kompetencijai, tačiau, tačiau tai jau yra saugumo klausimai. Jei mes krizių prevenciją atiduodame tarnybai, tačiau releks e, antrojo skyriaus klausimų neatiduodame, tai tada šie klausimai lieka taryboje, tačiau jie yra susiję su saugumo aspektais. Mane stebina gegužės 21 dienos Prancūzijos senato rezoliucija, kurioje kalbama, kad sutartyse nenumatyta galimybė Europos parlamentui formuoti ar teikti nuomonę dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Norėčiau pasveikinti ir moteris iš Saudo Arabijos delegacijos, bet delegacijos nebėra. Toliau ambasadorius Kristensen. Prašyčiau kalbėti nelgiau kaip 10 minučių. Žinau, kad tai nelengvas darbas bet tai girdėt labai daug komentarų ir klausimų labai daug. Ir prašyčiau e, tilpti 10 minučių. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, e, pritariu ir jūsų komentarams ir klausimams. Ir galiu pasakyti, kad aš per daug neinterpretuosiu mm, plačiai nacionalinių parlamentų komentarų, bet galiu pasakyti, kad iš esmės tai tik patvirtina mūsų pasiūlymus. O dabar grįšiu prie komentarų. Pirmiausia, visa eilė pastabų susijusių su santykiais tarp nacionalinių parlamentų. Aš norėčiau čia prisiminti, kad ponė Ashton per paskutinį užsienio reikalų komitetų susitikimą Madride vasario mėnesį e, pasakė, kad ža, prižada, jog dalyvaus šios grupės susitikimuose, šių komitetų pirmininkų susitikimuose kiekvienais metais, kiekvieną kartą. Tai būtų pirmas toks jos svarbus žingsnis. Ji, aišku, norėtų ir čia dalyvauti, bet šiandien, bet jūs supraskit, kad ji dalyvauja tarptautinėme aukšto lygio susitikime. Negalima susiplėšyti vienam žmogui tokiais atvejais. Dar vienas klausimas buvo pateiktas apie e, komisijos e, pareigūnų dalyvavimą Europos parlamento veikloje. Čia galiu duoti palankų atsakymą. E, bus tarnyboje skyrius atsakingas už santykius su e, nacionaliniu parlamentu ir Europos parlamentu. Ir aš nematau jokio skirtumo ar e, jokių sunkumų dėl to, kad nacionaliniuose parlamentuose ir Europos parlamente pasirodys mūsų tarnybos pareigūnai ir suteiks informaciją. Tokiu būdu galėsime užtikrinti didesnį skaidrumą ir aiškiau bus suprantama, ką mes darome. Tačiau vis tik aš manau, kad nacionaliniai parlamentai atlieka labai svarbų politinį vaidmenį, ypač kai kalbame apie e, santykius su užsienio reikalų tarnyba ir vykdoma politika. Tai yra išorės politikos e, veiksmų dalis. Ir, e, kaip žinia, nacionaliniai parlamentai už tai yra atsakingi, ypač kai kalbame apie veiksmus nacionalinio saugumo ir gynybos rytyje. Buvo pateikta daug klausimų apie e, tarnybos siekius ir apie tai, kiek e, bus siekiama nuveikti tarnyboje. E, buvo teisingai pasakyta, kad yra riba, kiek galima nueiti tą kryptimį. Jeigu norime įtraukti visas politikos sritis, tai tada reiks turbūt įtraukti visas komisijos tarnybas. Supraskime, kad e, svarbiausia ES dabar yra energetikos politika, klimato politika yra labai svarbi, imigracijos klausimai labai svarbus. Mes turime nustatyti ribą viename ar kitame etape, negalime visko įtraukti. Ir mes nusprendėme, kad ta riba turėtų leisti sukurti tokią tarnybą, kuri apimtų svarbiausius e, vystomosios politikos aspektus, išlaikant nepriklausomą vis tik tai komisarą atsakingą už vystimosi politiką. Be to, tarnyba iš esmės turėtų būti e, skirta ir kaiminystės politikos įgyvendinimui kaiminystės politika būtų įgyvendinama tik per šią tarnybą, nebūtų jokios kitos institucijos atsakingos už ją. Tačiau manau, kad yra labai svarbu suprasti, kad ši tarnyba nėra skirta tik poniai Ashton. Ši tarnyba e, dirbs visai Europos komisijai ir kitoms institucijoms, įskaitant ir Europos parlamentą. Paimkime pavyzdį. Pavyzdžiui, humanitarinė pagalba. Aš manau, kad jeigu pažvelgtume į padėtį Haityje, tai suprastume, kad šiuo atveju akivaizdžiai buvo galima įsitikinti, jog išorės veiksmų tarnybos veiklos priemonės čia galėjo būti pritaikytos. ES veiksmai e, Haityje buvo vykdomi iš esmės pasitelkiant busimosios tarnybos priemonės tačiau nereiškia, kad visas išorės veiksmų, e, e, kad ECO generalinis direktoratas turėtų būti įtrauktas į išorės veiksmų tarnybą. Mes norime tą generalinį ECO direktoratą išlaikyti ir jis turi leisti geriau įgyvendinti užsienio politiką. Karinė struktūra Ištisus metus mes kalbame apie civilius ir karinius gebėjimus, kurie būtų integruoti į išorės veiksmų tarnybą. Ir manome, kad tai mums suteikia tam tikrą pranašumą. Čia ES gali padaryti apčiuopiamų dalykų, ko labai nedaug kas pasaulyje gali padaryti. Karinių ir civilinių veiksmų suderinimas kaip matėme per daugelį metų, leido prisidėti prie jungtinių tautų politikos įgyvendimo skirtingose pasaulio dalise. Buvo pateikta daug klausimų dėl e, kaštų. Pirmiausia, komentaras mano dėl kaštų būtų toks. Šiandien ES išorės politikos sričiai tarnauja visa eilė darbuotojų Europos komisijoje ir tarybos sekretorijate. Bet dar yra ir rotuojanti pirmininkaujanti valstybė, kurios žmonės taip pat dirba išorės politikos labui. Visos delegacijos Briuselėje valstybei perėmus pirmininkavimą sustiprina mūsų veiklą. Lygiai tą patį galime pasakyti apie ES atstovybės e, New York'e ar Ženevoje. Kai kalbame apie biudžeto neutralumą, turim suprasti, kad e, čia neatmetame iššūkio visam ES biudžetui. Mes turime pagalvoti, kokių išteklių bendrai dabar e, yra skirta uh, ES užsienio politikai. Taigi nelieka bejonių. Dabar mes turime perimti visus tuos veiksmus. Dabar išorės veiksmų tarnyba turi pirmininkauti, vadovauti skirtingiems e, veiksmams. Mes, pasitelkdami tarptautinės delegacijas, turėsime rasti papildomų darbuotojų. Mums reikės papildomo personalo ir artimiausiais metais būtent to mes prašysime. Tačiau labai didelė dalimi bendrijos personalą pakeis nacionalinių valstybių atstovai, kurie dirbs išorės veiksmų tarnybai ir kurie jau prieš tai yra dirbę išorės politikos klausimais. Šie papildomi darbuotojai leis mums be kita ko užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2013 metais galėtume turėti išorės veiksmų tarnybą susidedančią iš trečdalio AD kategorijos e, darbuotojų atstovaujančių valstybėms narėms. Kitaip tariant, trečdalis e, bus personalo iš valstybių narių. Tie nacionaliniai ekspertai E, gaus apie 80 etatų. Buvo pateiktas klausimas, kiek ilgai nacionaliniai diplomatai dirbs šioje tarnyboje. Mes siūlome, kad iki dešimties metų jie galėtų dirbti. Tačiau čia galėčiau pridurti, kad šį klausimą reikės aptarti bėgant laikui, nes bent jau aš asmeniškai nemanau, kad mes galime sukurti tolimesniai perspektyvai išorės tarnybą, kuri būtų pagrįsta nuolat migruojančiais darbuotojais. Manau, kad šioje srityje mes galėtume patenkinti Europos parlamento prašymą išspręsti šį klaus, šį, šį, šią problemą iki 2013 metų. Ponas Dinis klausė apie politinės atskaitomybės e, deklaracijos konsolidavimą. Šioje deklaracijoje dėl politinės atskaitomybės yra daugybė elementų, kurie turės virsti teisiškai privalomais tekstais. Jie turės tapti tarp instituciniais susitarimais, kurie jau dabar egzistuoja, bet jie turės būti pakeisti. Tokiu būdu tie dokumentai taptų formalūs. Dar norėčiau pridurti, kad vienas iš pozityvių bendradarbiavimo su Europos parlamentu e, rezultatų yra tas, kad priimsiamame galutinėme sprendime bus minimaliai kalbama apie biudžetinę atskaitomybę, bet bus aiškios nuostatos nustatytos dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Taigi biudžeto kontrolės požiūriui norime padaryti mm, tiek, kiek įmanoma skaidresnę sistemą, kad biudžeto kontrolė būtų vykdoma taip pat, kaip kad dabar daroma Europos komisijos atžvilgių. Tiek klausimų pabandžiau atsakyti, tikiuosi, kad užtenka. Ačiū. Eh, Ačiū už tai, kad atsižvelgėte į mano pasiūlymą. Tačiau mes tikrai turime laikytis darbo tvarkėje numatyto laiko. Atsiprašau tų kolegų, kurie parašė žodžio, dar keli likę mano sąraše tiek nacionalinių, tiek Europos parlamento nariais. E, tačiau pasiliksiu tą sąrašą būsim, būsimai diskusijai. Taigi e, dabar suteiksiu žodį poniai Irensuka, kuri yra komisijos e, žmogiškų išteklių ir saugumo generalinio direktorato uh, E, generalinė direktorė. Jos taip pat prašau laikytis dešimties minučių kalbėjimo laiko. Ačiū pirmininkė. Kaip ir minėjo ambasadorius Kristofersen, šios tarnybos įkūrimas reikalauja tam tikrų teisėkurios priemonių. Visų pirma, e, per personalo taisyklių pakeitimai. Šie pakeitimai bus atlikti laikantis įprastinės teisėkuros procedūros, tai reiškia, kad Europos parlamentas dalyvaus. Taip pat iš pat pradžių norėčiau Jums papasakoti apie tai, kurioje stadijoje yra komisijos pasiūlymas. Mes jau baigiame diskusiją su profsąjungomis, tekstas dabar aptariamas personalo e, taisyklių komitete. Šis komitetas susideda iš visų institucijų administracijų ir profsąjungų atstovų. Komitetas iki rytojaus turi pateikti savo nuomonę, o komisija tikisi oficialų pasiūlymą patvirtinti Liepos 9 kitą savaitę, o po to, aišku, prasidės įprastinė konsultacijų procedūra pateikiant pasiūlymą tarybai ir parlamentui. Norėčiau patikslinti, kad personalo mm, taisyklės e, sudaro pagrindą, mm, kuriuo remiantis veiks e, šios tarnybos personalas. Tai reiškia, kad vyriausiai galiotinė turės e, nustatyti įgyvendinančias nuostatas, kad šis pasiūlymas taptų veiksmingas, įsigaliotų. Uh, Perinant prie siūlomų pakeitimų turinio, manau labai svarbu yra 27 ES sutarties straipsnis. Pagal šį straipsnį išorės veiksmų tarnyba susidarys iš pareigūnų, mm, iš tarybos generalinio sekretoriato komisijos ir e, personalo komandiruoto iš valstybių narių nacionalinių E, diplomatinių tarnybų. Todėl labai svarbu, kad užtikrintume, jog iš šių trijų šaltinių atvykstantis darbuotojai, su jais būtų elgiamasi visiškai vienodai. Tai reiškia, kad keičiant personalo darbo tvarkos taisyklės, turime užtikrinti, kad komisija, komisijos tarybos ir nacionaliniai pareigūnai būtų traktuojami vienodai, kad mes nesuteiktume prioriteto pirmenybės vidiniams kandidatams ir iš kitų vidinių institucijų kandidatas. Pratesiant tai, ką sakė ambasadorius Kristofersonas, norint užtikrinti tinkamą atstovavimą iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, iki 2013 metų mm, e, birželio 30-osios galėsime imtis tam tikrų priemonių, kad palengvintume jų integraciją. Tai reiškia, kad jeigu e, atsiras lais, laisva vieta, laisvos pareigos, o mums reikės integruoti tuos pareigūnus, mes galbūt jiems suteiksime pirmumo teisę jeigu bus kandidatai su panašia kvalifikacija. Po pradinio etapo, kuris baigsis 2013 m. birželio pabaigoje, vienoda prieiga bus užtikrinta ir pareigūnams iš kitų Europos institucijų. Dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie asmenų iš nacionalinių diplomatinių tarnybų. E, situaciją. Kad integruotume juos į išorės veiksmų tarnybą, mes kuriame tam tikrą laikinų darbuotojų kategoriją. Ta kategorija, kaip galima labiau e, panešės į pareigūnų kategoriją. Tai reiškia, kad jie turės tas pačias teisės ir pareigas kaip ir pareigūnai. Jų sutarčių e, trukmė planuojama. Iš pradžių bus ketveri metai, po to jas galima bus atnaujinti kas kartą ketveriems metams, aišku, su sąlyga, kad susijusi valstybė narė su tuo taip pat sutiks. Nuo pirmosios dienos, kaip numatoma tarybos sprendime, tam tikri subjektai tiek iš tarybos, tiek iš komisijos bus perduoti į tarybą, tarnybą, į išorės veiksmų tarnybą. Be to, pareigūnai, kurie bus perkelti į išorės veiksmų tarnybą, jeigu jie norėtų grįžti prie savo, į savo pradinę instituciją, jiems bus taikomas preferencinis statusas, kad jie galėtų aplikuoti į tą instituciją tuo pačiu statusu kaip ir vidaus kandidatai. Dabar norėčiau šiek tiek papasakoti apie konkrečią delegacijų situaciją. Pirmiausia, kalbėsiu apie delegacijų vadovus, po to apie jų darbuotojus. Delegacijų vadovai. Komisija e, dalyvaus juos skiriant, ta prasme, kad jie galės būti skiriami. Mm, pagal tam tikrą sąrašą patvirtintą komisijos. Kalbant apie delegac... sąjungos delegacijas, kaip žinote, juose dirbs komisijos darbuotojai kartu su išorės veiksmų tarnybos darbuotojais. Tai reiškia, kad administracija administraciniuose, organizaciniuose ir valdymo klausimuose komisijos e, darbuotojai e, laikysis e, delegacijos vadovo nurodymų. Tačiau iš kitos pusės išorės veiksmų tarnybos darbuotojai, kurie vykdys komisijos kurie dirbs komisijai, turės irgi laikytis komisijos nurodymų. Be to, numatėme ir visą eilę kitų techninių pakeitimų, prie kurių dabar nesustosiu. Ir dabar jau baigsiu savo pasisakymą, kad galėtume padiskutuoti. Ačiū, pirmininkė. Ačiū labai. Labai įdomus buvo jūsų pranešimas, o dabar pradėsime diskusijas. 12 kalbėtojų jau turime. Pirmiausia, Ponas Galtieri, Teisės reikalų komiteto pranešėjas atsakingas už pareigūno, pareigūnų statutą. Ačiū. Pirmininkė. Aš atstovauju Bernhard Rapkai, kuris yra pranešėjas. Reglamentas personalo reglamentas, aišku, yra labai svarbi šios tarnybos steigimo dalis, nes e, tarnyba galės veikti tik turėdama atitinkamus darbuotojus, o darbuotojų veikla ir įvairios e, sąlygos e, yra taip pat labai svarbios. Teisės reikalų komitetas pateikė nuomonę, sureaguodamas į tarybos pasiūlymą. Mes teikiame pasiūlymą keisti pareigūnų tarnybos nuostatų reglamentą. Buvo surinkta daug įvairių posėdžių tiek Teisės reikalų komitete, tiek kitose komitetuose. Teisinę prasme mes, e, kaip Europos parlamentas, esame įsitikinę, kad teisinis pagrindas personalo tarnybos nuostatų reglamentui keisti yra 307 e, Lisabono sutarties straipsnis. Negalime teikti, kad to teisinio pagrindo nėra. Teisinis pagrindas yra ir jis numato, kaip turėtų atrodyti personalo statuto reglamento keitimas. Reglamentas yra keičiamas tik įprasta teisėjokros procedūra. Aišku, galime tobulinti Galima tobulinti biudžeto statuto šeštąjį straipsnį, kaip to pageidauja vyriausioji įgaliotinė, tačiau bent jau mes manome, kad e, pažangos padaryta ir einame teisinga linkme. Kita svarbi tema yra lygybės principo užtikrinimas. Turime užtikrinti, kad atsiustieji darbuotojai turėtų tas pačias teisės ir pareigas, kaip ir nuolat dirbantieji tarnyboje darbuotojai. Turime išvengti tokios situacijos, kad deleguotieji valstybių narių darbuotojai taptų tarsi ketvirtąją darbuotojų kategoriją. Todėl turime sukurti labai aiškias įdarbinimo sąlygas. Taip pat turime užtikrinti galimybę deleguotiems pareigūnams pasilikti savo pareigose ir ilgiau. Aišku, svarbus ir procentinio pasiskirstimo skaičius. Turime užtikrinti, kad trečdalis visų pareigūnų būtų deleguoti iš valstybių narių Tačiau galbūt teisinga būtų pasakyti, kad mažiausia 50 procentų darbuotojų būtų deleguoti iš komisijos, nes e, iš pačios bendrijos deleguotų darbuotojų pagal dabartinį projektą būtų virš 50 procentų. Mes manome, kad vyriausiosios įgaliotinės metinė ataskaita dėl išorės veiksmų tarnybos sąrangos turėtų būti pateikta ir parlamentui. Ačiū labai. Dabar dvi minutės ponui Pisko iš Portugalijos. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti keletą pastabų ir klausimų. Du klausimai. pirmiausia, tarsi keletą žodžių apie e, įdarbinimo kriterijus. Taip pat e, noriu pakalbėti ir apie interesų konfliktus ir kolizijas tarp e, valstybių narių ir ES. Reikia numatyti labai aiškius kriterijus, kurių laikantis bus įdarbinami pareigūnai. Atskiros valstybės narės skiriasi savo įdarbinimo tradicijomis. Taip pat turėtume atsižvelgti ir į kalbinį aspektą. Kalbos taip pat yra svarbios ir aš noriu pabrėžti, mes norime, kad būtų sustiprintas ES vaidmuo, taip, niekas tuo nebejoja, tačiau tikrai nenorime, kad susilpnėtų valstybių narių vaidmuo. Kitas dalykas, turėtume stengtis išvengti interesų kolizijos e, šioje tarnyboje. Svarbu, kad sugebėtume atsiriboti nuo interesų konfliktų. Aš baiminuosi, kad gali atsirasti nesveika konkurencija. Baiminuosi dėl to, kad aišku, aišku, gali susiformuoti ir netgi konkurencinis mąstymas, skiriantis Europos išorės veiksmų tarnybą ir atskiras valstybės narės. Būtų malonu, jei atsakytumėte į mano užduotas du klausimus. Ačiū labai. Ponas Bolandas iš Prancūzijos Senato, dvi minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau papildyti kolegos išsakytas mintis, Žako Blon mintis. Kolega labai intensyviai dirbo tiek užsienio reikalų komitete, tiek pačiame senate. Apie išorės veiksmų tarnybą kalbama jau seniai. nuolat pabrėžiama, kad ES vaidmuo tarptautinėje arenoje yra labai neženklus, ES tarsi yra nematoma tiek artimųjų rytų konfliktų sprendime, tiek kovojant prieš klimato kaitą, tiek bandant išspręsti Irano branduolinių ginklų klausimą. Dėl šių priežasčių norima, kad ES kalbėtų labai svariu balsu ir, kas svarbiausia, vienu balsu. Todėl buvo nuspręsta įsteigti Europos išorės veiksmų tarnybą, kuri taptų tarsi priemonę, formuojant tą vieną svarų balsą. Tačiau aš norėčiau kalbė, pakalbėti ir apie mm, bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Noriu pabrėžti, kad Prancūzijai itin svarbu, kad e, būtų vykdomos karinės misijos. Tačiau ypač e, numatant biudžetą e, šioms misijoms, itin svarbi Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų kontrolė. Afganistano pavyzdys labai aiškiai parodė, kad e, Afganistane dalyvaujančios valstybės pačios nori kontroliuoti savo karinių pajėgų veiklą ir jų finansavimą. Ačiū kolega Sarijus Švolski, kuris pristatys užsienio reikalų komiteto nuomonę dėl pareigūnų statuto keitimo. Uh, all, like Ačiū labai, ponia pirmininkė. Iš pradžių norėčiau pabrėžti ambasadoriaus išsakytas mintis. Dabar daug kas išaiškėjo. Parlamento Pozicija atsispindi ir Ferhofštato ir Broko dokumente bei pakeitimuose, kurie pateikti e, tarybos sprendimui. Užsienio reikalų komitetas nori pabrėžti, kad ši išorės veiksmų tarnyba turėtų būti stipri ir teisėta, kal ji turėtų būti atskaitinga parlamentui. Iškilo daug diskusijų, apie kurias kalbėjo ir generalinis direktoratas, kaip turėtų būti darbinimi darbuotojai. Turiu pasakyti, kad e, mes nesame patenkinti, kaip vyksta dėrybos dėl šių klausimų su taryba ir komisija. Kalbant apie geografinio atstovavimo principą šioje tarnyboje, Europos parlamentas nori, kad būtų atstovaujami visi ES e, valstybių atstovai, reikia atsižvelgti į geografinį proporcingumo principą. Mes žinome, kad ekspertų teikiamos ataskaitos nėra geografiškai neutralios. Manome, kad ši tarnyba veiks tik tuo met, jei ją atstovaus visų valstybių narių atstovai. Taigi geografinio atstovavimo principas turi būti m, užtikrintas pagal septintąjį dabar egzistuojančio darbuotojų uh, Um, reglamento straipsnį. Releks vaidmuo taip pat itin svarbus, tačiau ir nerima keliantis. Turiu pasakyti, kai kurios valstybės e, šioje naujoje tarnyboje nėra atstovaujamas. Kai kurios E, kai, norė, kai kurios valstybės norėtų, e, kad atstovavimas būtų didesnis. Pavyzdžiui, Bulgarijos 16, e, Luksemburgo 18, Latvijos 20, Slovakijos 20, Lenkijos 26, Slovenijos 28, Lietuva 33, Estija 33, Čekijos Respublika, Vengrija 33. 44, Vokietija 70, Didžioji Britanija 73, Italija 95. Kodėl komisija nesivadovauja reglamento ketvirtojo straipsnio pirmąją dalimi? Čia aiškiai išaiškintas geografinio atstovavimo principas. Ačiū. Grazie, onorevole Sairus Voski. Ačiū, ponė Sairus Volski. Toliau, ponas Severin. Koli Ačiū, mėly kolegos. Dėkui, pirmininkė. Aš išsakysiu bendro pobūdžio pastabų. Manau, kad visiškai akivaizdu, jog čia kalbame apie techninę priemonę, o ne apie politinę sprendimo prieimimo instituciją. Taigi šiuo požiūriu mes turime suprasti, kad tai yra gera institucija mūsų piliečiams ir Europos, europinių požiūrių, nacionalinių lygmenių, nes mes nuolat per visuomenės nuomonių apklausas klausėme, ko žmonėms reikia ir jie sako, kad išorės veiksmų, veiksmai turi būti nuoseklesni ir geriau organizuoti. Tai gera žinia ir mūsų e, partneriams, pasauliniams veikėjams, Junktinėms karalystėms, Rusijai, Kinijai, kurios nuolat prašo nuoseklesnių santykių su jomis. Taigi, jeigu taip e, atsitiks, tai ne, nauji įgaliojimai bus suteikti parlamento ir komisijai, bet bus sukurta nauja priemonė mums veikti. Tokiu būdu mes tapsime galingesni. Tuo pat metu turime suprasti, kad ši priemonė turi būti ne tik tai techniškai veiksminga, bet ir turi tarnauti visai Europos Sąjungai. Taigi kalbame ne apie Europos atstovavimą, bet apie galimybę tenkinti tam tikrus interesus. Geografinė pusiausvėra reiškia e, jautrių elementų ir e, žinojimo atstovavimą, gebėjimų atstovavimą ES lygių. Nacionaliniai parlamentai be bejonės ir toliau turės tokius pat įgaliojimus kontroliuoti savas vyriausybės Ji, nes vyriausybės atstovauja tą šalis taryboje, be to nacionaliniai parlamentai galės su mumis geriau bendradarbiauti ir kalbėtis. Taigi, paskutinis momentas dėl personalo. Turėtume būti įsitikinę, kad būtų, kad e, personalas būtų lojalus Europos Sąjungai, o ne nacionalinės kilmės šalims. Ačiū. Ačiū, ponė Severin. Toliau žodis tapastinį. Italijos e, žemutiniai rūmai. Ačiū pirmininkė. Apgailestavome, kad baronienės Ešton čia nėra, bet labai svarbu užtikrinti, kad per artimiausius mėnesius mes e, pasivytume e, tą vėlavimą E, dėl, kuris dabar akivaizdžiai matomas ir e, panaikintume skirtumus tarp mūsų. Mes turime siekti bendros užsienio politikos ir tikimės, kad Europos parlamentas ir komisija bei e, tarnyba susitars. Aš galiu pasakyti, kad mes remiame nuomonės, kurias išsakė ponas Verhofstadas ir ponas Brokas. Mes manome, kad, bus, kad jų pasiūlymai bus veiksmingi ES tarnyba šiuo požiūriu e, taps veiksmingesnė. E, tai yra tarp valstybinio pobūdžio institucija, tačiau dėl to neatsiranda kažkokių kliuvinių. Mes taip tik prisidedame prie e, bendruomenės įtvirtinimo, bendrijos procesų pažangos. Tarnyba turėtų būti suformuota taip, kad tarp institucinis e, aspektas prisidėtų prie ES integracijos aktyviau. Mm, nuomonėje matome, kad sakoma, kad reikia atviresnės ES, tokios, kurios užsienio politika būtų matoma ir apčiopiama į tai turėtume atsižvelgti, galvodami apie tai, kokie bus santykiai tarp nacionalinio parlamento ir Europos parlamento. Mes turime galėti geriau bendradarbiauti ir Europos išorės veiksmų tarnyba turi e, išsakyti savo nuomonės parlamentui. Taip, parlamentas turi būti matomas kaip dialogo partneris. Tarnyba turi būti atsakinga už tokį darbą ir tokiu būdu jį galės geriau e, mus atstovauti visoje, visame pasaulyje. Ačiū toliau, e, ponė Dagelent iš Vokietijos Bundestago. Um, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti du, tris konkrečius klausimus dėl pareigūnų statuto. Norėčiau sužinoti, kaip e, yra reglamentuojama darbuotojų gražinimo teisė. Arba kitaip tariant, jei valstybių narių deleguoti pareigūnai kažkurį laiką dirba tarnyboje, po to jie pareiškia pageidavimą grįžti į savo tarnybą, kaip tai reglamentuojama. Kitas klausimas e, Jei vyriausiai įgaliotinė pateikia, pavyzdžiui, darbuotojų sąrašą, ar tai reiškia, kad kuri nors valstybė arba pati pareigūnė turi veto teisę formuodama šį sąrašą? Turiu pasakyti, kad Kalbant, pavyzdžiui, apie karines misijas, dėl jų nebalsuojama Vokietijos žemosiose parlamento rūmose. Nebalsuo, nebalsuota buvo netgi, pavyzdžiui, dėl mokymo misijos Somalija. Noriu paklausti, kaip bus e, dabartinėje išorės veiksmų tarnyboje, ar dėl tų misijų bus balsuojama ir ar bus galima kuriam nors atstovui turėti veto teisę. Žaliųjų frakcijos ir socialdemokratų frakcijų atstovus turėtų dominti, kaip bus organizuojamos misijos. Taip pat turėtų kilti klausimai, ar E, dabartinės e, išorės veiksmų tarnybos sąranga atitinka ES teisės aktus, ar ji neprieštarauja pačioms sutartims. Nes mes šiai tarnybai e, suteikiame ypatingą statusą. Ši tarnyba atstovaus ES už ES ribų, tačiau tokia kompetencija nėra numatyta Lisabono sutartyje. Jo labiau, kad dabar nuolat kritikuojamas negebėjimas taikių būdų spręsti įsiplieskusius um, konfliktus. Mes norėjome, kad ši tarnyba būtų kaip alternatyva taiki, taikiam karinių konfliktų sprendimui, o ne kažkoks papildymas prie kitų misijų, karinių misijų. Uh, Na ir baigdama noriu paremti kolegą Dinį, jo išsakytas mintis, kad reikėtų labai aiškiai pabrėžti, kad mes turime gebėti kontroliuoti ypač karinės misijas. Ačiū, ponė Tagdelin. Pone Hautala dabar pasisakys. Ji yra e, žmogaus teisų komiteto narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, manau, kad niekas jau nebenusteps, kad mes norime žmogaus teisų politiką įtraukti užsienio politikos struktūras. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turime galimybę kalbėtis apie tai su nacionaliniais parlamentais, nes labai dažnai apie žmogaus teisų aspektą mes pamirštame, nepaisant to, kad ES pagrista juo. Ir Lisabono sutartis yra pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis būtent pagrįsta. Visi mes turime užtikrinti, kad naujosios struktūros E, stengtųsi e, integruoti žmogaus teisės. Reikia savo pareigūnus ir diplomatus mokyti, kad jie būtų kompetitingi, kad jie žinotų, kokios yra e, Europos žmogaus teisės, teisų gairės ir ką jos reiškia praktiškai. Reikia labai stiprių centrinės valdžios veiksmų, ES turi užtikrinti, kad reikalingi departamentai, reikalingos struktūros būtų sukurtos, bet to nacionalinės strategijos negali būti nustumtos į šalį. Mes e, turėtume pagalvoti apie tai, kaip e, vyriausiai galiotinė bus atstovavimo žmogaus teisų srityje. Ar jie turės savo pavaduotoją atsakingą už tai, ar jie turės kažkokių atskirų asmeninių įgaliotinių, kaip kad Solana turėdavo reikėtų įvertinti ir mūsų delegacijų veiklą žmogaus teisų klausimais. Praėjusią savaitę žmogaus teisų pakomitetis lankėsi Vašingtonė ir mes džiaugiamės matydami, kad ten yra tam tikras padalinys dirbantis žmogaus teisų požiūriu. Visose delegacijose tai turėtų būti, bet to e, turi būti sukurtas strategijos vietoje dirbti su pilietinė visuomenė. Tokiu būdu ES e, išorės santykiai bus vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į žmogaus teisų įsipareigojimus. Ačiū. Toliau Prancūzijos nacionalinės asamblėjos e, narė Amelin. E, merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau keletą žodžių pasakyti apie e, tai, ką Prancūzija yra numačiusi daryti, jūs visi jau turbūt apie tai žinote, mes norim, kad būtų įkurta tokia tarnyba. Norėčiau tik sutelkti dėmesį į tai, kas mums atrodo svarbiausia. Turiu galvoje e, tarnybos autonomišką biudžetą. Tai pasakytina ir apie personalo valdymą naujojo tarnyboje. Reikėtų pasistengti, kad e, ši tarnyba išlaikytų vienodą atotrukį nuo, tarnybo, nuo tarybos ir komisijos. Tokiu būdu bus galima užtikrinti gerą naujos institucijos struktūrą. Tarnyba turėtų e, būti pagrista su generis metodu, kaip jau sakyta. Norėčiau e, prisiminti tai, kas ką tik buvo pasakyta apie žmogaus teisės. Mūsų parlamentui labai svarbu yra krizių valdymas ir pokrizinė situacija. Kolega Bulo apie tai kalbėjo. Visi žinome, kokiomis vertybėmis bendryje vadovaujasi šiuo požiūriu. Dėl personalo. Norėčiau sužinoti, ar matyt, galėtume gauti konkrečius skaičius ir matyti, kaip jie keičiasi e, lyčių pusiausvyrą turime užtikrinti samdant personalą, bet to reikėtų, kad deramai būtų atstovaujamos ir valstybės narės, ir taryba, ir komisija. Ir baigdama, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad reikia žiūrėti, kiek realus yra nusimatytas tvarkaraštis. Mes jau gana daug laiko išvaistėme pirmajam diskusijų pamastymų etapui. Ir šiandien matome, kad didžioji dalis problemų ir klausimų išlieka. Bet jeigu nebus numatyta aiškaus e, minimumo, o rudenį jau norime, kad tarnyba pradėtų veikti, mes prarasime pasitikėjimą ne tik tarpusavyje, bet ir pasaulio akise. Mes visi žinome, kaip svarbu tą tarnybą įkurti. Ir kitos pasaulio dalis tikrai su dideliu entuzijasmu e, šį procesą stebi. Europos parlamentas rengia nuomonę, kurioje yra kalba apie bus struktūrą, apie biudžetinius klausimus, apie personalą ir panašiai būsimojo tarnybę. Tačiau aš norėčiau sužinoti, ar turime aišku tvarkaraštį, aišku kalendorių, kada bus komitete balsuojama. Ačiū ponė Melin, pona Zingeris. Uh, dear Chairman, dear colleagues, Actually, uh... Pirmininkė, kolegos, porą trumpų pastabų susijusių su tuo, kad, kita, kad rytoj mūsų parlamentas per trečiąjį klausimą priims teisinės sąlygas dėl diplomatinio korpuso ir asmenų, kurie ateityje dirbs ponios Ashton struktūroje, vadovaujant ponė Ashton. Taigi aš iš mūsų pusės norėčiau pasakyti, kad e, visapusiškai remiame pono Sariuš Volski išsakytas mintis apie geografinį proporcingumą ir mes iš savo pusės norėtume sukurti realią ES užsienio politiką čia man pateikti konkretų skaičiai. Pavyzdžiui, ES delegacijoje Nikaragvoje dirba 14 žmonių, o Ukrainoje irgi maždaug 14 ar 15. Todėl mums iškyla abejonių dėl politikos subalansuotumo užsienio politikos srityje, ypač kai kalbame apie ES kaiminystės politiką. Kitas tikslas yra susijęs su E, projektu dėl žaliavų esančių už ES ribų. ES turėtų būti daugmaž nepriklausoma nuo vieno monopolizuoto žaliavinių medžiagų šaltinio. Tačiau tas tikslas pasaraisiais metais nebuvo įgyvendintas dėja. Valstybių esančių už ES ribų žmonės jų vadovai, jų lyderiai nesupranta, su kuo reikia kalbėtis, kokia yra ES politika, e, kaip rasti sprendimą dėl nepriklausomų šaltinių. Tai yra labai svarbus uždavinys. Dar vienas tikslas - subalansuota ES kaiminystės politika tarp ES pietų ir rytų. Taigi mūsų požiūrių pusiausviros nėra. Mes rėmėme Barcelonos procesą, mes remiame Viduržėmio jūros procesą, bet Ukraina, Moldavija, e, Kaukazo valstybės turėtų susilaukti daugiau ES užsienio politikos dėmesio. Labai ačiū. Tikimės, kad bendroji ES užsienio politika mums bus pateikta dabar įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir vadovaujant poniai Ashton. Ačiū. Ačiū ponai Zingeriui, dabar ponė Liozing. Vasty. Ačiū labai. Kalbant apie kompetencijų praplėtimą šios tarnybos turiu pasakyti, kad mano frakcija GUA NGL e, yra mažuma. Kolegė iš Vokietijos Bundestago jau kritikavo tai, kad e, į šią išorės veiksmų tarnybą integruojamos tokios kompetencijos, kurios neturėtų būti integruojamos. Ši tarnyba įsikiša į nevyriausybinių organizacijų ir vystamosios pagalbos organizacijų veiklą. Aš norėčiau, kad šis klausimas būtų dar kartą apsvarstomas ir su atitinkamų organizacijų atstovais. Kitas klausimas, kurį aš norėčiau užduoti. Ar Dabar jau žinoma, kiek darbuotojų dirbs šioje tarnyboje. Yra kalbama apie 2000-8000 žmonių. Noriu paklausti, ar dabar jau esama daugiau aiškumo, kiek tie darbuotojai kainuos. Taip pat noriu paklausti, iš kokių visuomenės sluoksnių bus įdarbinamas pagalbinis personalas buvo e, planuojama, kad bus įdarbinta daug verslo atstovų iš įvairių parlamentų, taip pat daug karinės pramonės atstovų. Taip pat norėčiau paklausti, kiek karinių štabų darbuotojų dirbs šioje tarnyboje ir kiek apskritai kariškių e, taps tarnybos darbuotojais. Ačiū. Kopa per du minutį. Dabar ponia Kopa dviem minutėm. Ačiū, pirmininkė. Mes visi suprantame tai, kad sukūrus Europos išorės veiksmų Europos išorės veiksmų kūrimas yra plat, plati užduotis. Ne pirmą kartą jau mes čia diskutuojame įvairiausius su tuo susijusius klausimus. Tačiau pastebiu, kad iškyla tie patys klausimai, būtent geografinis personalo pasiskirstimas, nes turime užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė galėtų mm, išsakyti savo poziciją EIVT. O mes manome, kad dabar situacija nėra, nėra pakankamai aiški. Tekste kalbama tik apie tinkamą valstybių narių atstovavimą. Taip pat norėtume žinoti, kaip ponia Ašton ketina spręsti vakarų ir rytų, šiaurės ir pietų e, ES valstybių narių atstovavimą, taip pat didesnių ir mažesnių valstybių narių atstovavimą. Turime daug konkrečių klausimų, į kuriuos reikia atsakyti, nes tik taip galėsime užtikrinti skaidrumą. Ir tai yra vienas didesnių, didesnių svarbesnių Europos parlamentui nerimą keliančių dalykų. Taip pat buvo sakyta, kad turime užtikrinti ir e, lyčių lygybę. Ačiū. Dabar ponas Nokleris iš Suomijos parlamento. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu ponė Naukler, kadangi Suomijoje yra dvi e, kalbos, tai aš naudosiuosi mažumos kalbą, kalbėsiu švedų kalbą, nes aš atstovauju Olandų saloms mes kalbame apie bendrą Europos politiką. Atrodo, kad turime remti tokiu požiūriu gerai funkcionuojančios Europos tarnybos įsteigimą. Kai kurie juridiniai, techniniai elementai įgauna labai didelę reikšmę ir aš manau, jie yra pervertinami. Jau tas faktas, kad personalas, kaip daugelis sakė, atstovauja atstovaus skirtingiems geografiniams regionams, leis sukurti geresnę kompetenciją, geresnės žinias apie Europos skirtingumą. Ta turime suvokti. Taip pat yra visiškai aišku, kad e, tokiu būdu sukur, parengsime dirbą bendram Europos identitetui, kurio iki šiol mums nepavyko pasiekti. Mes vis kalbame apie regionalizmą, nacionalizmą ir panašius dalykus. Prieš tai turime kovoti, mes turime siekti bendro Europos tapatumo. Aš e, turbūt negaliu pakankamai net e, pabrėžti ar akcentuoti e, to, apie ką jau kalbėjo ponė Hautala. Turiu galvoje žmogaus teisę, žmogaus teisų reikšmę. Mes čia turime laikytis bendros pozicijos visoje Europos Sąjungoje dėl žmogaus teisų turime kalbėti apie bendrą mokymą, bendrą išsilavinimą. Per tai galėtume vieningai bendrai e, prisidėti prie e, civilinių ir karinių krizių valdymo. Pagal jungtinių tautų sistemą e, ilgą laiką esame dirbę ir žinome, kad jungtinės tautos prisimena istoriškai visus ES indėlius, o ES ilgą laiką prisideda prie civilinių ir karinių krizių valdymo. Todėl mes turime būti pasirengę ir toliau dirbti šioje srityje ir dabar už tą atsaky, atsakomybę už tą sritį galėtų būti perkelta bendrai tarnybai. Ačiū. Alarip. Ačiū, ponė Nekler. O dabar mes e, vėl suteiksime žodį poniai Sauka, kad jie atsakytų į klausimus. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat po to žodį perduosiu ambasadoriui Kristofersun ir todėl pabandysiu apsiriboti tik tais e, personalo darbo tvarkos taisyklėmis. Aišku, kad teisinis pagrindas bus 336 sutarties straipsnis, pagal kurį mes keisime tas taisyklės. Tai reiškia, kad galios bendros sprendimų prieimimo procedūra. Antra, mes e, dar nežinome, kiek e, komand... mes žinome, kad komandiruoti nacionalinių tarnybų personalas e, bus ketvirtos kategorijos personalas. kiek 50 pro, ar 50 procentų personalo turėtų būti iš komisijos, na, dabar tokio sprendimo nebuvo priimta. Taip pat buvo klausimas, kiek personalas iš valstybių narių e, galėtų likti tarnyboje. Pagal mūsų planus bus galimybė e, sudaryti keturių metų trukmės sutartis, kurias galima bus pratesti keletą kartų, taip pat priklausomai nuo to, ar valstybė narė su tuo sutiks. Taigi galimybė egzistuoja, priklausys nuo to, kaip valstybės narės norės tvarkyti šį klausimą. Toliau klausimas apie e, diplomatų ir pareigūnų skirimo kriterijus. Aišku, kad šiuo klausimu bendrėjai kriterijai galios, Tai reiškia, kad pagal savo nuopelnus jie bus skiriami. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad bendrieji mm, kriterijai galios, būtent pirmiausia, pagrindinis kriterijus bus nuopelnai, o po to samdysime remdamiesi geografinę pusiausvyrą, e, stengdamiesi apriepti kaip galima daugiau geografinių vietų. Kitas klausimas buvo susijęs su lojalumu tarnybai. Kaip užtikrinti, kad tie žmonės dirbsantis ten bus lojalūs e, išorės veiksmų tarnybai, o ne nacionalinėms administracijoms. Manau, kad šį klausimą gali paaiškinti tai, kad mes teikiame ketverių metų sutartis, kurias galima pratesti. Ir to, būtent todėl mes ir norėjome, kad būtų galima atnaujinti arba ne tas sutartis. Nežinau, ar tiksliai supratau e, Bundestago atstovo klausimą. Uh, žmogus klausia apie bendrijos pareigūnų teisę grįžti į savo valstybę. Na, tai nėra problema. Jeigu buvo kalbama apie nacionalinius diplomatus, tai e, išorės veiksmų tarnybos sprendime numatoma pareiga valstybėms narėms priimti grįžtantį atgal asmenį iš e, išorės veiksmų tarnybos. Taip pat daug klausimų buvo apie žmogaus teisų departamentus, tačiau tai paliksiu ambasadoriui atsakyti. Taip pat buvo klausimas apie e, biudžeto autonomiją ir personalo valdymą išorės tarnyboje. Aš iš pradžių sakiau, kad Išorės veiksmų tarnyba laikoma visavertė institucija, kalbant apie jos reglamentą. Tai nėra institucija pagal sutartį, bet statuto prasme. Taip. Kitaip tariant, e, šita tarnyba turi turėti savo personalo politiką, Tai aišku priklausys nuo vyriausiosios įgaliotinės. Dabar norėčiau dar minutėlį sugrįžti prie geografinės pusiausviros. Visiškai aišku, kad dabar mes kvotų nesame numatę, todėl kad manau, kad norint išspręsti šį klausimą, kiek bus pietų, kiek e, rytų, kiek vakarų ir šiaurės, tai galima būtų padaryti tik kvotų pagalba, o to mes dabar nesame numatę ir dabar jau baigsiu savo pasisakymą. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Poniai Suka. E, ambasadoriau Kristofersonai, ar norėtumėt pasakyti? daugiausia penkias minutės, prašau. Buvo pateikta daug klausimų, kurie e, susiję su personalo e, reguliavimu, valdymu. E, bet aš sugrįšiu prie tvarkaraščio, apie kurį buvo klausima pačioje diskusijų pradžioje. Buvo keletą kartų pasakyta, kad tarnybai veikti reikalingi keturi elementai. Tai yra pagrindinis sprendimas, e, personalo reglamentas, finansų reglamentas ir biudžetas. Biudžeto panaudojimo dokumentai. Aš tikiuosi, kad e, visos dėlionės dalys suguls greitai, bet paskutinė dalis bus biudžetas. Šiuo metu mes e, turime nusistatę tvarkaraštį, pagal kurį turėtume pateikti biudžeto projektą komisijai birželio viduryje. Jeigu visi dirbs taip, kaip iš jų tikimasi, tai papildomas biudžetas jau spalio pirmą dieną galės būti naudojamas. Taigi, aš galiu naudotis ta data - spalio pirmąją dieną. Jeigu viskas gerai veiks, taip ir bus. Aš tikiuosi, kad viskas susitvarkys e, iki to laiko. Neslėpsiu, kad esame labai suinteresuoti tuo, kad pagrindų sprendimas, tas pagrindinis sprendimas būtų priimtas kuo greičiau. Tokiu būdu mes galėtume bent jau pradėti renktis e, darbuotojų įdarbinimui. Personalas e, gal, galėtume organizuoti pokalbius su kandidatais, darbuotojais ir panašiai, galėtume pasirašyti sutartį su jais ir tada jau, kai biudžetas e, pradėtų būti e, naudojamas, mes jau galėtume pradėti konkrečiai dirbti tiek dėl tvarkaraščio. Taigi personalo samdymas ir valstybių narių rūpesčiai. Vienintelis dalykas, kurį galėčiau pakartoti, E, patvirtindamas tai, ką tik sakė ponė Suka, kad iš esmės valstybių narių atstovavimas nėra labai rimta problema mums. Viskas lab, per šią diskusiją aiškiai parodė, kad šis klausimas turi būti išspręstas ir bus išspręstas. Ji puikiai žino, kaip ir mes visi kiti, kurie tame procese dalyvaujame, kad jeigu to klausimo neišspręsime, tai susidursim su rimtomis problemomis. Todėl pagrindinis sprendimas numatys tam tikrą mechanizmą šiam klausimui sutvarkyti. Žmogaus teisės. Pone Hautala, aš manau, kad Pane Ašton sutiktų su visko, ką jūs pasakėte, įskaitant ir kokius pastebėjimus dėl, pavyzdžiui, darbo delegacijose, dėl padalinių įsteigimo delegacijose žmogaus teisėms. Darbuotojų mokymas, tas klausimas irgi jau anksčiau yra keltas, be bejonės jis labai svarbus. Naujai diplomatai turi būti mokomi. Deja, mes kol kas negalime uh, nieko padaryti, kol mes nepradėjome konkrečiai planuoti personalo, mes negalime e, jokios pažangos pasakyti. Prireiks vienerių metų, kad mokymo aspektą sutvarkytume. Uh, E, šiuo požiūriu mes e, klausysimės Europos parlamento nuomonių, kad viskas būtų padaryta teisingai. Vystomo, vystimosi politika, apie tai daug kas kalbėjo. Nepamirškime, kad nors programavimas iš dalies vyks tarnyboje, tarnybos viduje, visi sprendimai bus priimami komisijoje. Viskas baigsis komisijoje. Mes turėtume užtikrinti išorės veiksmų tarnyboje, kad būtų užtikrintas mūsų veiklos nuoseklumas, ypač kai kalbame, pažiūrėjau, apie taikos kūrimą skirtingose pasaulio dalise. Mes jau baigėme gyventi tuo laikotarpiu, kai vystimosi politika buvo traktuojama kaip visiškai nepriklausomi nuo, pavyzdžiui, saugumo užtikrinimo e, valstybėse gavėjose. Pasaulyje yra daugybė šalių, kur vystimosi politikos nebus galima įgyvendinti, kol nebus užtikrintas saugumas. Lygiai taip pat e, galima ir atvirkštinį variantą pasakyti, nebus saugumo tol, kol nebus sukurta ambicinga vystimosi politika. Visi pasiūlymai turi būti suderinti. Vystimosi poli... E, komisarė atsakinga už vystimas ir mm, ponė Ašton derins veiksmus. Mes esame gavę pasiūlymų dirbtinai atskirti AKR valstybės ir kitas šalis, kaip kad iki šiol būdavo daroma. Personalas ir konkretūs skaičiai. Atspirties taškas bus e, darbuotojų perkelimas iš tarybos ir komisijos sekretoriatų. Dėl AD kategorijos manome, kad perkeliant žmonės apie 800 bus perkelti. Maždaug 600 bus iš komisijos. Taigi matom, kad e, visi pasirengia pradžiai. Didelė dalis darbuotojų bus e, iš e, komisijos. Mes kelpsime ataskaitą, jei neklystų rytoj, e, kurioje bus kalbama apie trečdalių darbuotojų darbinimą. Pamatysite iš tos ataskaitos, kad tikimės, jog 2013 metais e, 11 050 darbuotojų turėtų būti darbinta. Tai apims ir pagalbinius darbuotojus, ir vietos darbuotojus dirbančius delegacijose. Ir dar vienas pastaba. Buvo paminėtas Nikaragva ir Ukraina. Tiek pat darbuotojai abiejose šalise dirba. Priežastis labai paprasta. Iki šiol išorės atstovybės e, daugiausia buvo vystom, vystimosi tikslams steigiamos. Tai turi pasikeisti. Akivaizdu, kad visa eilė delegacijų, ypač, važiuoju, Ukrainos atveju, turi būti sustiprintos politinių darbuotojų požiūrių. Ačiū. Ačiū labai, pane ambasadoriau. O dabar baigiamosios mūsų pranešėjo užsienio reikalų komitete, pono Broko baigiamosios pastabos. Būtų gerai, jei nekalbėtumėte ilgiau nei penkias mintes. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Manau, kad e, turėtume pašalinti kai kuriuos nesusipratimus. Pirmiausia, išorės veiksmų tarnyba yra tarnyba, o ne savarankiška institucija turinti savarankiškas nepriklausomas kompetencijas. Ta hybridinė institucija turi remti uh, vyriausiai įgaliotinę, koordinuodama užsienio reikalų politiką, kuri šiaip jau yra komisijos kompetencija, ir saugumo politiką, kuri yra šiaip jau tarybos kompetencija. Sprendimai turi būti perduodami ir tarybai. Kiekvienas sprendimas, e, jei jis prieštarauja atsakingo komisijos nario pozicijai, e, turi būti perduotas komisijos kolegijai ir e, būtent ten priimamas galutinis sprendimas. Jei klausimai susiję su saugumo politika, tai tie klausimai yra perdodami tuomet tarybai. Taigi, sprendimo prieimimo procedūros išlieka panašios. Tiesa, pavyzdžiui, pagal Vokietijos konstitucinę teisę E, galutinis e, ir pats viršiausias sprendimas priimant sprendimą dėl Vokietijos karinių jėgų, pajėgų panaudojimo kariniuose konfliktuose priklauso būtent Vokietijos bundestagui, o ne kam kitam. Ir šioje tvarkoje niekas nesikeis, netikėkite jokiamis paskalomis. Veiklos išlaidos bus finansuojamos e, iš e, sąjungos biudžeto. Ir e, tiek sudarant e, biudžetą, tiek patvirtinant biudžeto įvykdymą, šioje procedūroje dalyvaus ir Europos parlamentas, kaip tai yra numatoma Lisabono sutartyje. Apie administracinės išlaidas dar turime kalbėti, turime aptarti tą klausimą, ar administracinės išlaidos turi patekti į atskirą biudžeto eilutę. Uh, Dėl pareigūnų statuto. Europos parlamentas visiškai neprieštarauja, kad trečdalis visų pareigūnų būtų komandiruojama iš e, valstybių narių. Tačiau e, tie deleguojami pareigūnai tikrai neturėtų būti karinės pramonės atstovai. Neturėtume e, grįžti prie komunistinės santvarkos, kai kariniai pareigūnai e, dirbo administracinėse struktūrose, priimdami svarbius politinius klausimus. Mūsų supratimu, toks modelis yra visiškai nepriimtinas, neleistinas, tačiau turime stengtis, ir tai buvo pabrėžta ir šiandien, kad nacionalinių valis pareigūnų dalis nebūtų mažesnė nei trečdalis. Mes to tikrai nenorime. Reikėtų galbūt pageidauti mažiausia pusės arba galbūt netgi didesnės dalies. Turime reikalauti, kad mažiausia 50 procentų darbuotojų būtų siunčiami iš komisijos. Aš tikrai įsivaizduoju, kad mums turėtų pavykti rasti kompromisą, kaip paskirstyti tą, tas, tos darbuotojų proporcijas e, ir padalinti lygiai tarp tarybos komisijos ir valstybių narių, kad mums liktų pakankamai manevro laisvės ir kiekvienas būtų patenkintas. Ponas Blom kalbėjo apie tai, kad Europos parlamento teisės e, tarsi apkarpomos, tačiau 14, 36, 219 ir kitose sutarties straipsniuose yra aiškiai kalbama apie parlamento kontrolės ir biudžeto sudarimo teisės. Taigi šioje srityje niekas nesikeičia, nes tos teisės yra įtvirtintos Lisabonos sutartyje. Kitais klausimais, tokiais kaip gynybos politikos, saugumo politikos klausimais, ši tarnyba turės konsultuotis su parlamentu. Tai yra taip pat numatyta sutartyse. Taigi sutartys numato tinkamą parlamento ir tarnybos bendradarbiavimą. Kalbant apie laiko grafiką, mes e, esame pasirengę kalbėtis su pone Ashton, e, pasirengę patvirtinti galutinį politinį sprendimą. Aišku, jis bus priimtas tik tada, kai bus suderinti visi klausimai ir, aišku, pareigūnų. Nu, Reglamentas kol kas dar neparengtas, tačiau jis yra e, esminis klausimas, tačiau vėlgi šio reglamento rengimas e, ar keitimas nepriklauso tik nuo parlamento. Europos konvento ir nacionalinių parlamentų dėka buvo parengta šios tarnybos idėja ir mes tikimės, kad ši tarnyba pradės veikti kaip galima greičiau. Ačiū labai pranešėjams, ambasadoriui Kristofsen, poniai daktariai Sauka. Noriu padėkoti visiems už e, diskusijas, už išsakytas mintis. Mes tikimės, kad e, per ateinančius keletą mėnesių surenksime dar ne vieną posėdį su nacionalinių parlamentų atstovais. Noriu padėkoti ir parlamento narių padėjėjams ir visus kviečiu pasivaišinti už šio posėdžio.